Ir tai bus paskutinis šį kartą sustikimas su Daniel Nui, jai dirbant priežiūros valdybos pirmininkė. Taigi pirmiausia, noriu padėkoti Jums ir pasveikinti Jūs su puikiai atliktų darbų mm, priežiūros mechanizme. Tai buvo kupini iššūkių metai, nes buvo kuriama bendra priežiūrą Europos Sąjungoje, tai e, darbas, kurį turbūt nedaug kas galėjo numatyti ir kad jis bus atliktas taip e, veiksmingai, aišku, tokią užduotį atlikti tobulai turbūt neįmanoma, bet vyko gyva diskusija, aišku, tai yra mūsų pareiga, bet nepamirškime kad apskritai, kad kalbame apie sėkmingą istoriją. Ir didelį, nu, didelį dalis, didelė dalis nuopelnų priklauso, žinoma, jums, kaip šios naujos institucijos pirmininkiai. Dėl to, kad jūs užtikrinote veiksmingą bendrąją priežiūrą Bankų sąjungos kredito institucijose Aišku, kad priežiūros kultūra tarp šalių skiriasi, verslo modeliai skiriasi ir mm, vėlgi, kaip sakiau, dar daug lieka padaryti, kad sukurtume tikrą išbaigtą bankų sąjungą. Tam reikia papildomų žingsnių, kad užtikrintume tikrą priežiūros konvergenciją, bet taip pat ir trūksta teisėjų, kurios dar darbo užbaigiant šios procesus, suteikiant priežiūros, tai yra stabilumo mechanizmui priemonės, kurios reikalingos e, Yra ir kitos problemos, kitos kiti klausimai, kaip kovos pinigų plovimu, e, taip pat testai nepalankomis sąlygomis ir taip toliau. Iš ryto mes diskutavome apie MPL prudencinį e, rezervinį mechanizmą ir ši procedūra tęsis dar iki metų pabaigos. Tai bus paspartinta procedūra ir mes mielai papildysime stabilumo mechanizmo funkcijas, numatydami galimybės apimti ir MPL su atitinkamu rezervu. Aišku, dar yra kitų klausimų. Trečiasis bankų sąjungos ramstis, e, tai yra tas rezervinis mechanizmas tikėsime, kad bus e, pasiekta pažangos, reikia dėti daug pasangos, pastangų e, teisėkuros srityje, priežiūros srityje. Tai aišku, yra bendros pastangos, bet aš noriu, turiu pripažinti, kad e, stabilumo mechanizmas buvo varančioji jėga, kuriant vieningesnę bankų sąjungą. Taigi, ačiū Jums už tai ir dabar žodis įžanginiam pasisakymui. Labai ačiū, laba diena visiems, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kadangi tai yra pir, paskutinis mano apsilankimas pas jūs, kaip sakėte, pirmininkė, noriu padėkoti e, Jums už bendradarbiavimą su parlamentu ir ECB bankų priežiūra per pastaruosius penkerius metus, kuomet buvo įsteigtas stabilumo mechanizmas. Aš kalbėsiu apie keturias sritis e, rizikos e, bankų srityje e, kaita, neveiksnių paskolų situacija 2018 metų išbandymų nepalankiomis sąlygomis rezultatai ir taip pat kiti veiksmai, skaitant pinigų plovimą. Trumpai apžvelgsiu situaciją bankų sektorėje iš priežiūros perspektyvos žvelgiant. Eurozona E, institucijos padidino savo atsparumą 18 metais, prie to prisijungia eurozonos ciklinis momentas, ECB veiksmai, jos išlaikė kap, gerą kapitalą, pirmo lygio kapitalo e, santykis darės 14 procentų ir tai buvo stiprinami jų balansai. Bankai ir toliau mažino neveiksnių paskolų lygį, kuris buvo ir tebėra mums prioritetas. 18 metų viduryje e, neveiksnių paskolų santykis sumažėjo iki 4,4 procentų nuo 7,5 procentų 15 metais. Nepaistant e, gero atsigavimo ir verslo ciklo brandos, eurozonos institucijų veikla buvo gana ribota. Vidutiniškai Eurozonos bankai ir toliau buvo mažiau pelningi negu JAV. Ir tai atspindėjo be kita ko neužbaigtos verslo modelio korekcijas tam tikrą neveiksmingumą išlaidų prasme ir pajėgumų trūkumą tam tikrose bankų sektoriaus rytyse. Eurozonos e, bankų aplinka e, reiškia, kad geopolitinė rizika tapo didesnė. Ir matome nerimą keliančių sričių kai kuriuose kylančių rinkų ekonomikose staigus kainų pasikeitimas pasaulinėse rinkose ar darinės priekybos įtampa gali paveikti neigiamai Europos zonos ekonominę veiklą ir bankus taip pat. Apskritai mes susidurime su grinais europiniais iššūkiais, pavyzdžiui, obligacijų paimingumas, pajėgumo padidėjimas yra nesveikintinas. ECB ir toliau seks šią situaciją, kuri gali paveikti kapitalo bankuose. Dabar norėčiau pakalbėti apie kai kurias priežiūros veiklos rytis. Mes pasiekėme pažangos kredito rizikos rytyje, ypač atlikome teminę peržiūrą bankos, ba, kai to, kai bankai gyvendina IFRS 9 ir dirbame, dirbame su bankais toliau mažintami neveiksnių paskolų lygį. Ir bankai, kurie turi daug tokių neveiksmų, neveiksmų pakalų, pateikė savo strategijas ECB. Įvertinę šias strategijas mes toliau palaikome intensyvius dialogus su bankais dėl jų gyvendinamo ir teikiame papildomas gairias. Kita vertus, mes pasiekėme pažangos bankų rizikos valdymo srityje Ši veikla apima tikslinę vidaus modelių peržiūrą. Pirmasis etapas e, inspektavimo misijų buvo baigtas sėkmingai iki šių metų spalio. Beveik visi e, bankai, kuriems taikomas šis inspektavimas, gavo mūsų sprendimus. Mes vertiname bankų taip pat e, prekybos veiklą ir mes čia vykdome tikslinės misijas ir e, jas taikysime atrinktose institucijose. Ir toliau ECB priežiūra vertins e, informacinių technologijų poveikį kibernetiniai rizikai ir atliksime testus nepalankiamis sąlygomis, kad įvertintume jų atsparumą likvidumo šokams. Dabar norėčiau pakalbėti apie 2018 metų ES testų nepalankiamis sąlygomis rezultatus. E, penktadienį banko institucija paskelbė tų testų rezultatus. E, jie buvo taikyti 70 procentų turto, bankinio turto. 33 didžiausių bankai, kurios prižiūrė ECB, tapo atsparesni finansiniams sukretimams per pastarosius du metus. Lygiai rečiai Šiems testams ECB atliko savo išbandymus nepalankiomis sąlygomis papildomis bankams, kurie yra tiesiogiai priežiūrimi, bet nėra EBA imties dalis. Abiejų išband... testų rezultatai bus pateikiami priežiūros peržiūrai dėl vertinimo procesų. Ir dėl to, kad sėkmingai buvo padidintas kapitalas bankuose, ko reikalavo priežiūra, ECB prižiūrimi bankai e, turėjo daug didesnį kapitalo, didesnį kapitalo bazą negu prieš e, du metus. Pirmo lygio kapitalas sudarė 13,7 procentų nuo 12,5 16 metais. Bankų sugebėjimas apsarboti makroekonominius šokus atsispindi ir galutiniuose rezultatuose. Buvo taikomas taip pat griežtesnis scenarius e, pirmo lygio banko kapitalo rezultatas palyginti su ankstesniais metais būtų 9,90 procentai ir būtų didesnis 1,1 e, procentų negu prieš du metus. Šie kapitalo skaičiai atspindi griežčiausią scenarijų, tai yra visišką reguliavimo reikalavimą įgyvendinimą, kuriems taikoma laikinas mechanizmas. Toks rezultatas neturi slėgti to fakto, kad ir lieka ir iššūkių, yra dar daug, ką, daug darbo likę dėl verslo modelių, ne, neveiksnių paskolų lygio, kurie keliant e, darima dėl įvairių e, nemenko ne, ne, ne, institucijų skaičiaus ir mes atidžiai stebėsime situaciją šioje srityje. Taip pat mes vertinsime iššūkius, e, su kuriais susidūrėme per e, šių metų testus, gerindami kitų metų vėlesnius e, testus. Dabar norėčiau pakartoti kai kurios dalykus, kurie yra labai svarbus, kad e, bankų sąjunga veiktų gerai. Ir dėl kur mes esame priklausome nuo Europos parlamento tiek prieš rinkimus, tiek po jų. Nors nuveikėme daug, sukūrus ECB bankų priežiūrą, dar daug galima nuveikti, kol bus sukurta bankų sąjunga. Pirmiausia, bankų paketas reikia užbaigti peržiūrą per, šį, per šią kadenciją. Žinau, kad jūs šiais dokumentais dirbate. Matome erdvės patobulinimui, ypač pila 2 sistemoje, kur kalbama apie bankų riziką ir jų reikalavimus jiems naudoti geriausias kapitalą, absorbuoti riziką. Taip pat e, e, kalba dar e, nebaigta dėl neveiksnių paskolų. Dabartiniai teisės aktai jau numato tam tikrą lankstumą ten, kur tai prasminga, kaip buvo pademonstruota prieimus priežiūros sprendimus pasarojo metu. Taip pat reikia suderinti sąlygas deklaruojant bankų žlugimą ar galimybę žlugti ir sudarinti tai su nacionalinėmis mokumo procedūromis. Dėl investicijų firmų mes pritarėme, kad ECB e imtų prižiūrėti sisteminės priežiūros firma, investicijų firmas, e, e, taip pat atsižvelgiant į tai, kad dalis jų gali perskelti eurozoną po breksito, bet to, kaip kalbėjome anksčiau, reikia europietiškiau žiūrėti į pinigų plovimą, mums reikia pasvarstyti, aukštesnį taikintų taisyklių sudarinimą e, reglamento formą. Taip pat intensyviname mūsų priežiūros darbą šioje srityje ir kuriame koordinavimo funkciją stabilumo mechanizme, e, derinami tai su priežiūros mechanizmu Ir šis biuras e, atliks tris vaidmenys. Pirmiausia, tai bus pirmas kontaktinis punktas keičiantis e, pinigų plovimo informaciją tarp ECB ir pinigų plovimo institucijomis. Taip pat e, AML biuras kurs tinklą su pareigūnais bankuose, kurie atsakingi už pinigų plovimo rizikos prevenciją. Taip pat jie bus ekspertų centrai ir taip e, ML prisidės prie ECB e darbo šiomis temomis. Taip pat rizikos mažinimo darbas susijęs su rizikos pasidalėjimui, pavyzdžiui, bendro pertvarkymo fondo e, tolesnį kūrimą ir čia Europos zonai, Eurozonai reikia tolesnio teisinio derinimo, kad būtų E, labiau pasikliaunama konkrečiomis taikomomis taisyklėmis. Na, o dabar aš esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Uh, Labai ačiū už jūsų tokias nepaprastai išsames įžanginės pastabas, įžanginį pranešimą ir dabar perėsime prie klausimų ir atsakymą. Pirmiausia, Ansadar Korė iš EPP. Ačiū. Pone pirminkė, leiskite pirmiausia Jums padėkoti ir pasveikinti Jums už tą didžiulį darbą atliktą, kuriant priežiūros mechanizmą. Jums pavyko šią instituciją įkurti ir paversti bendrą priežiūros instituciją, ką visi pripažįsta Europoje, bet ir tarptautiniu mastu taip pat. Na, šiandien galime konstatuoti, kad bankų sistema yra santykinai fragmentuota, nepaisant visų dėtų pastangų, nepaisant e, e, visų pastangų kuriant bankų sąjungą. Taigi fragmentacija išlieka ir mes matome situaciją, kuomet kai kuriuose valstybės narėse bankų e, sektorius susideda iš mažų institucijų kas gali kelti problemų ilgesnių laikotarpių. Kad e, šį sektorių sustiprinime, sektorių reikia kurti tuos čempionus, kurie būtų tikri čempionai europietiški. Ir mano klausimas būtų toks. Ar nebūtų pageidautina kons, sulaukti dinamiškos konsolidacijos e, bankų sektorėje? O kad tokia konsolidacija vyktų, ar nereikėtų peržvelgti kai kuriuos e, europinių teisės aktų elementus dėl konkurencijos, kad tokia konsolidacija lengviau galėtų vykti. Labai ačiū už klausimą ir už gerus žodžius, gražius žodžius. Aš e, turiu pasakyti, kad visi darbuotojai, kurie dirbo su mumis e, ir nacionalinėse institucijose, ir Frankfurte, tikrai dėkoju už tokius žodžius. Dėl situacijos susijusios su būtina konsolidacija, aš manau, kad reikia e, eiti link vieningos jurisdikcijos e, bankų sektorijoje, bet, na, aišku, pradėjome, nuo, pradėjome, aišku, išeities taškė buvo visai kitokia, bankų e, situacija, bankų sektorius kitoks. Kodėl vėluoja ši situacija, šie pokyčiai? Na, yra keletas e, priežasčių. E, šiaip e, iki krizės bankai buvo nepakankamai atsargus, dabar jie yra atsargesni. Antras elementas yra toks, kad iš karto po krizės atsirado tam tikrų iniciatyvų apsisaugoti įvairiose šalyse, izoliuotis šiek tiek. Ir to izolacija iš dalies dar išlikusi. E, na, be to ir stabilumo mechanizmo dėka e, taip pat bankiniai teisės aktai yra gana fragmentuoti, direktyvos perkeliamos valstybė narių teisė 19 skirtingų būdų. Ir todėl reikia siekti daugiau reguliavimo be perkelimo. Ir kartais tos nacionalinio lankstumo net ir nereikia, kai kalbame apie bankų sąjungą. E, neturėdami trečiojo ramščio bankų sąjungoje, neturėdami solidarumo fondo, pertvarkymo fonde ir indėlių draudimo, sunku eiti į priekį, nacionaliniai prižiūrėtojai ir toliau yra kaltinami jų piliečių, jeigu kažkas atsitinka e, bankui, ir panaudojami tuomet nacionaliniai fondai ir draudimo schemos, kai kyla sunkesnė situacija. Taigi, tai taip pat yra įdomu. Ir aš manau, kad e, reikia konsolidacijos, e, bet e, tai nėra viskas tas paprasta. Nereiškia, kad didesni bankai uždirba daugiau, jeigu jie yra didesni ir e, e, siekiant tos konsolidacijos e, reikia skatinti bankus, aišku, investuotojų ir rinkų vaidmuo, bet priežiūrėtojai taip pat turi svarbu vaidmenį. Matydami naują subjektą reikia kelti, iš, kelti klausimus dėl jų verslo modelius, reikia matyti, kokia yra įmanoma sinergija. Reikia, kad tas naujas subjektas atsirandantis turėtų tvirtą verslo modelį, taigi e, reikia žiūrėti į sąlygas, kuriomis e, bankai jungiasi, kad tai būtų solidžios operacijos. Ir ar tai būtų nacionaliniai susijungimai, ar tai būtų tarpvalstybiniai susijungimai. Ačiū per Vanš Perės. Pone pirmininkė, labai ačiū už pasisakymus apie darbą ir socialistų frakcijos vardu aš taip pat noriu pasveikinti Jūs, kaip Jūs sugebėjote sukurti šį stabilumo mechanizmą Aš suprantu, kad tai buvo ypatingas e, darbas. Toliau, e, bankų sąjunga, jos mums trūksta. Kaip jūs vertinate tokį tą nepasiekimą per paskutinį jūsų atvykimą į mūsų komitetą? Pat e, jūs žinote, žinote, kad bus jūsų pasiekėjas, kuris, kurio kalbėsimės netrukus. Uh, Ką Jūs palinkėtumėte jam toliau e, šiame darbe, įskaitant ir santykius su šiuo komitetu ir parlamentu? E, aš manau, kad kai dėl bankų sąjungos, tai mes iš esmės smarkiai rimtai sumažiname riziką eurozonos bankuose. Nemanau, kad niekas negalėtų pasakyti priešingai, kai kas mano, kad nepakankamai sumažinta rizika, bet vis tiek to jau yra, tai yra nemenkas darbas, nemenkas pasiekimas. Aišku, ir darbas vyksta kasdien. Bankai kasdien skelbia, kaip jie rengiasi eiti toliau, tvarkydami savo reikalus. Manau, kad visų, visi yra suinteresuoti, kad 19 e, šalyje, na, negali pasakyti, kad 19 šalių e, visi susiduria vienodą e, riziką, tai nėra neįmanoma. Tai aš taip pat manau, kad tai atitinka Europos interesus, nes aš Nemanau, kad e, jeigu kažkas atsitiktų ir jeigu reikėtų parodyti Europos solidarumą, ar kas nors apsispręstų nepadėti kam nors. Matome, kaip viskas buvo daroma su Graikija. Europa padėjo savo šeimos nariai, kurie turėjo problemų. tai išmintinga, aišku, suprasti, kokiamis sąlygomis viskas vyko ir reikia ir toliau mažinti riziką ir todėl reikia kurti tą trečiąjį ramstį. Kai dėl mano pasakėjo, nežinau, kokie bus jo prioritetai. Aš dar savo sąraše darbų turiu dalykų, kuriuos reikėtų atlikti. Aš tikiuosi, kad e, jis pratęs šį darbą ir toliau dirbs su bankų pelningumo rodikliais, dės pastangas, kurios buvo dedamos dėl abejotinų klientų. Beveik užbaigėme trim projektą, e, projektą skirtą modeliams, taip pat ėmės, ėmės naujo apmąstymo dėl SREP e, e, klausimų. Ir e, jam turbūt teks su šiais klausimais pasidarboti dar nemažai, nes tai tik pradžia. Ir manau, kad bus siekiama toliau pažangos bankų sąjungos kūrime, perteikiamo mechanizmo srityje taip pat. Berlyne vienoje konferencijoje aš turėjau progos sakyti, kad bendras pertvarkymo mechanizmas yra vienintelis e, Europos, europinis sprendimas. Jis atitinka visuomenės interesus pertvarkyti banką vietoj to, kad jį likviduoti. Jeigu toks pertarkimas būtų vykdomas pagal 19 skirtingų sąlygų tai, tai, ar taisyklių rinkinių. Tai visų pirma, tai būtų kalbama apie likvidavimą banko. Na, uh, pagal nacionalinės sistemas būtų viskas daroma kitaip. Ir turime, pavyzdžiui, Latvijos ir Luksemburgo e, atveju patirties. Taigi ir čia pasiekta pažangos. Very... Labai ačiū. Na, puikia darbo atvarkė, puikus planas. Manau, kad uh, galėsime apie tai pasiklausti ir taip pat e, pabaigą noriu pasakyti, kad na, tikėkime, kad su, su BRD vis dėlto situacija įsispręs, nes tikrai nenorime kažkokio tai ne, nejaukių situacijų, kažkokios tai nesupratimo. Šiaip ar taip tai yra labai konkretus atvejis, kur dabar mes mėginame taisyti padėtį. Ir e, dabar gavome puikios informacijos, taigi puiku, kad e, e, Galbūt reikalai pajudės, o dabar Ramon Tremoze Alde vardu. Pone Nuėjai, sveika atvykusi paskutinį kartą pas mus. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą. Euh. Gal aš angliškai užduosiu klausimą. Taigi pirmiausiai norėjau paklausti apie banko savų paskolų E, rizika. Kaip žinome, e, bankų rizika susijusi su valstybės sektoriaus paskola, e, valstybės sektoriaus skola yra gana didelė ir iš tikrųjų paprastai rinkos būtent įvertina, kad valstybės pasuko į kažkokią tai netinkamą ekonomikos vystimosi kelią ir tas gali sukelti naują bankų krizę. Taigi kaip jūs siūlote spręsti tokią situaciją? Ar jūs siūlytumėte iš nustatyti kažkokias tai aukštesnės tos rizikos ribas ar kažkaip kitaip. Ir taip pat žinau, kad yra daug prieštaravimų, e, daug prieštaringų vertinimų dėl to, kas įvyko su banko populiarė. E, na, vienas iš galimų scenarių e, vėlgi būtų, kad šitas bankas gali žlugti. Ir SRV praeitais metais vykusią konferenciją, sakė, kad šis pavyzdys iš tikrųjų iškėlė daug sudėtingų klausimų. Taigi, ką Jūs man apie tą apibriežti? Ar nepakankamai aiški? Labai ačiū. Labai ačiū. Kalbant apie e, suverenę riziką, e, kaip žinote, e, šiaip jau e, prastai bankas vertina e, Ehm, e, valstybių skolą kaip e, žemos rizikos faktorių, tačiau e, be abejo ECB imasi čia tam tikrų priemonių, kadangi skolų tvarumo klausimas ir su jos nuogastavimai yra realūs. Šitie klausimai vėl ir vėl grįžta. Ir Galiu tiesiog pasakyti, kad e, į, į tai buvo atsižvelgta per paskutinį e, atsparumo bandymą, e, per scenarių 2016 metam. Buvo pamėginta rasti mm, veiksmingiausią būdą spręsti šiom priemonėm. Na, ir plačių šnekant, tai yra svarbus dalykas, kuris turėtų būti sprendžiamas pagal pirmojo ramščio sistemą. E, ECB pasiūlė keturis plataus masto principus, kuriuos reikėtų turėti omeny, e, kada buvo vykdoma pirmojo ramščio reforma. Ir bet kokie reguliavimo pakeitimai šiuo atveju turėtų būti sieję ne su kiekybiniais apribojimais, bet su e, tam tikrais e, tam tikrams kaštų sąnaudoms. E, tai neturėtų apskaitai sujaukti rinkų ir reikėtų įvertinti taip pat galima globalų poveikį e, e, įvertinant galima poveikį rinkai, turbūt reikėtų užtikrinti pakankamai ilgą pernamį laikotarpį. Be abejo, jeigu mums pavyktų mm, rasti primtiną būdą judėti tokia kryptimi ir to pačiu sumažinti bankų valstybės paskolas, e, kadangi tai buvo būtent viena iš e, praeitos krizės priežasčių. Na, o kalbant apie galimą e, krizę, galimą žlugimą, aš asmeniškai manau, kad iš tikrųjų ta pateiktoji savoka buvo tinkamai parengta, jinai gerai apibriešta direktyvoje. Mes kaip priežiūros e, institucija turime dabar e, paversti visą tai veiklą, tai yra turime sukurti e, metodika. Be abejo, kai jau žlunga bankas, tai yra labai paprastai vertinti, tačiau bankas, kuriam grėsia žlugimo pavojus, tai jau yra daug labiau išplaukusi savoka. Ir reikia nustatyti aiškius kriterijus, norint įvertinti, ką reiškia ta savoka gali žlugti, kai kyla mokumo klausimų, e, bet e, kai dar neiškilo pavojus likvidumui. Kadangi iš tikrųjų e, galbūt daug lengviau suprasti, kada ir likvidumo krizė, bet mokumo problemos šiek tiek yra kompleksiškesnis klausimas ir sunkiau įvertinamas. Taigi, Mes plačiaja prasme esame patenkinti šitą apibrieštimi, kol kas mano požiūriu, jinai pasiteisino, bent jau bankų atveju, kada tie bankai buvo paskelbti arba kaip žlungantis, arba e, kaip e, atsidūrė ant žlugimo rizikos ribos. Na ir ko gero, tai tiek būtų dėl bendro e, problemos sprendimo mechanizmo. Ačiū. Toliau. Mes gėgal. Uh, Ačiū. Na, žaliųjų vardu, taip pat vienas iš bendro pranešėjų, e, tuo metu, kada mes visi bendrom jėgom e, rengiamės SN. E, e, noriu padėkoti už visą jūsų nuveiktą darbą. Be abejo, jums tikrai pavyko sukurti tikrai e, europietišką instituciją. Be abejo, mūsų pasikeitimas jo nuomonėmis e, galimi tam tikri nesutarimai, tam tikri prieštaravimai, bet be abejo, visą tai daroma vėlgi e, siekiant apginti europinį interesą. Ir, e, ir lengvesnių, ir sunkesnių kelių, bet vis dėlto noriu padėkoti už visą tą darbą. Na, jūs paprašėte užduoti, kad sunkių klausimų, taigi E, dabar aš jau pabandysiu tai padaryti. Pirmasis klausimas būtų sudėtingas e, e, diskusijos dėl NPL priedo. Ką Jūs manote apie panašių taisyklių rinkinį mažesniems institucijoms? Jūs turite teisę be abejo e, neapsiriboti vien tik tai tiesiogiai prižiūrimais bankais, yra daug smulkesnių bankų ir ką jūs e, ketinate padaryti, kad bendroje rinkoje užtikrintumėte vienodas e, veiklos sąlygas, vienodas žaidimo taisyklės. Ir kitas klausimas dėl Kamex um, skandalo, um, kur žurnalistų koncerpcijomas uh, kėlė klausimą viešumą, kad iš tikrųjų. Uh, Meks skandalą, kad e, stambių mastų buvo, buvo pažydinėjami mokesniai įstatymai arba buvo padedama žmonėms įsisukti nuo mokesčių. Vėlgi, sam reglamento straipsnių suteikiams teisę atlikti europinį tyrimą. Tai ar jūs ketinate įsipareigoti e, pradėti arba bent jau pabandyti mm, e, toliau pajudinti šitą klausimą, tam, kad iš tikrųjų būtų pradėtas europinis tyrimas e, ir kad būtų nustatyta, kiek e, šitame skandale dalyvavo jūsų tiesiogiai prižiūrimi bankai, didėjai bankai. Labai ačiū pirmiausia už mm, gerus, gražius žodžius. Kalbant apie priedą prie mm, senų blogų paskolų. Iš teisus mes turime turbūt panašiai vertinti riziką su banku balansinėse ataskaitose, galbūt ne iš karto, bet e, tam tikrų momentų turbūt e, reikia įvertinti, e, kas vyksta, e, kokia yra padėtis su e, senais blogų paskolų portfelis. Na ir taip pat mm, galbūt reikėtų numatyti Mm, laipsnišką e, šito priedo įsigaliojimą, taip pat e, toms senėjusiams paskoloms, e, be abejo vertinant kiekvieną individualų atvejį atskirai, kiekvieno banko situaciją atskirai. Arba galima būtų galbūt ir daugiau organizuoti tokių atskirų pavienių gyvenimo atvejų, kur būtų įvertinama bankų galimybės, tikrasis jų generuojamas kapitalas ir mes galėtumėm vieną po kito bankus išnagrinėti, e, iš pat pradžių pateikdami tam tikras gairias e, dėl to laipsniško įdėgymo mm, uždavinių. E, tiesą sakant, toks sprendimas buvo priimtas Taigi bankai dabar vertinami svarstant ir vertinant jų galimybės ehm, sudalyvauti tokiame laipsniškame pritaikymė. Yra e, tam tikros bankų grupės, vieni yra pasirengę daug greičiau tai padaryti negu kiti ir mes bandome paaiškinti bankams, ko mes iš jų tikimės. Na ir tokiu būdu dabar visą tai yra įgyvendinama. Na, o Toliau į lūkesčius bus bandoma sureaguoti, matyti metai iš metų, e, stengiantis taip pat ir įvertinti jau vykstančius procesus. Taigi apibendrinant, e, tas priedas iš tikrųjų yra dabar laipsniškai dėgiamas, pritaikant taip pat ir senėjusiems e, paskolų portfeliams. Tačiau mano klausimas buvo labiau susijęs su mažiau reikšmingais bankais, smulkesniais bankais. Na, iš tikrųjų, kalbant apie mažiau reikšmingus bankus, e, netokius stambius bankus, taip, čia mes irgi turime projektą, bet tas projektas bus įgyvendinamas nacionalinių kompetingų institucijų, išlaikant proporcingumo principą, kaip ir daugelio kitų priemonių atveju, kada mes siūlome taikyti tam tikras priemonės ir be abejo procesas bus šiek tiek atidėta, šiek tiek vėluos. E, ko gero bus tiesiog e, daugiau laiko skirtam šiai banko grupiai. Ar, ar, ar akcijams, ar pinigų srautams apyvartiniams e, lėšoms. E, na, aš manau, kad abiem atvejams e, šiaip pat ir nacionalinės kompetingos institucijos pirmiausiai turės žiūrėti privatinį kapitalą, o mes turbūt turėsime taip pat įvertinti ir vertybinių e, popierių paketus e, finansai. Mes e, puikiai suprantame, kad ateis metas, ko gero, įvertinti ir tos mažiau reikšmingus bankus, Ir be abejo būtų geriau, jeigu jie jau dabar rimtai pradėtų gyvendinti šitą priedą. Ir kaip jau sakiau, pirmiausiai privatiniam lėšom, paskiau ir e, atybiniams popieriams, atsargoms. E, dabar, kalbant apie COMEX, e, ECB mandatas nenumato E, galimybių mm, kištis į baudžiamosios teisės rytį, o šiuo atveju tai kalbame apie baudžiamosios teisės reikalus iš tikrųjų, apie kriminalinę e, atsakomybę, apie kriminalinius nusikaltimus. Maža, nepaisant to, mm, mes sekame parlamento E, tyrimą, jeigu reikės pateiksime papildomos informacijos ir be abejo, jeigu pasitaikytų, jeigu atsirastų priežasčių, kad mes galime įtarti e, kažkokią tai banką dalyvaujant nusikalstamą veikoje, mes e, privalome atinkamai įtraukti atsakingas valdžios institucijas, kurios jau gali vykdyti baudžiamą į tyrimą pagal nacionalinę teisę. Taigi mes tikrai netoleruojame tokių dalykų, tiesiog mes turime sakyčiau, pirmiausia, informuoti nacionalinės kompetingas institucijas, pateikti informaciją nacionaliniams prokurorams ar e, teismams ir, e, kai mūsų paprašomas teikti informacijos, be abejo, mes tą informaciją e, siūlome taip pat ir parlamentam bei kitom tyrimė dalyvaujančiam institucijom. Ačiū. Kas dėl pirmojo ramščio ir stabilumą užtikrinančių priemonių. Tai žinoma, kad tas priemonės, papildomas priemonės reikia įgyvendinti. Dimitris Papadimulis. Ačiū pirmininkė. Pone Nui, mūsų frakcijos vardu ir savo vardu, žinoma, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą, už puikų darbą ir puikia jūsų priežiūra. Turiu užduoti jums keletą klausimų. Visų pirma, jūs pažymėjote, kad pastaraisiais metais jums dirbant rizikų e, reikšmingai sumažėjo bankų sektoriuje. Bet iš esmės juk E, nebuvo jokių tų rizikų mažinimo priemonių imamasi. E, e, komisija pateikė pasiūlymą, parlamentas pritarė, bet iš esmės tas pasiūlymas nebuvo įgyvendintas. Ir Europos indėlių garantijų sistema uh, nebuvo įgyvendinta. Tai koks jūsų požiūris to klausimu? Kitas dalykas. Jūs, kolegai Gigalt, sakėt, kad su baudžiamosiomis bylomis jūs nedirbate, bet e, tas cum ex skandalas uh, uh, paveikė visus dešimtis milijonų uh, eurų išgraipstita ir priežiūros institucijos nematė, jos nesureagavo į tokius e, pinigų grobstimus. Mes e, nepakanka tiesiog pateikti informaciją parlamento komitetams, reikia užkirsti kelią tokiems nusikaltimams, užkaišyti spragams Ir paskutinis mano klausimas buvo pateikta daugybė įvairiausių pasiūlymų dėl tų vadinamųjų raudonų paskolų valdymo. Graikijos bankas aiškiai nurodė, ką reikia daryti jų atveju. Bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl tų raudonųjų paskolų. E, dėl rizikų mažinimo. E, Visose susitikimuose, kur tik Europoje dalyvauju, aš kalbu apie tai, kad turime mažinti e, riziką, kad turime siekti pažangos šioje srityje ir labai tikiuosi, kad ir mano pasiekėjas dirbs šioje srityje, nes tai yra labai svarbus ECB vaidmuo šioje srityje, bet žinoma, tam reikia sutarti ir politinių lygmenių. Ir e, šiuo klausimu e, aš labai jums pritariu, nes E, jeigu kiltų problemų, tas sąskaitas vis tiek kažkam reikėtų apmokėti, negalėtume tiesiog užsimerkti. Tai tam reikia užtikrinti, kad veiktų mechanizmas tinkamai. Kas dėl kum, eks ar panašių atvejų, panašių nusikaltimų. Mes tikriname, kaip mokami mokesčiai mes e, nesamdome žmonių, kurie žinotų, o, išmanytų fiskalinius režimus. E, tai nėra mūsų kompetencijos rytis. Bet e, atlikdami patikras, e, kai inspektoriai vyksta į vietą ir jeigu matom, kad yra kažkokių nusikaltimų požymių, e, tai mes užtikriname, e, kad informacija būtų pateikta fiskalinėms institucijoms, institucijoms, kurios kovoja su pinigų plovimu. Mano karjeroje keletą atvejų tokių pasitaikė. E, mes pastebėjom, kad kažkas negerai anksčiau negu e, mokė, mokesčių inspekcijos mes nurodėm, kad kai kurie mechanizmai taikomi netinkamai. Bet kas dėl to konkretaus CumEx skandalo, e, tai e, apie tą problemą sužinojome, kai jau buvo e, paskelbta informacija ir vis dėlto tokiomis bylomis turėtų užsimti nacionalinės valdžios institucijos. Ir jeigu turi, jeigu mūsų paklausia kažkokių duomenų, kurių reikia tyrimams atlikti, E, tai mm, e, tą informaciją pasidalėm. Dėl blogų paskolų. Aš kol kas e, kai kalbėjausi su kolega iš Graikijos, jis kalbė, sakė apie tai, kad vis dar veiksmai vyksta ir jis negalėjo pateikti daugiau informacijos. Aš supratau, kad gali būti taip, kad bankai e, tas neveiksnesias paskalas gali e, perleisti turto valdymo bendrovėms, o tada tas e, bendrovės finansuoja per visokias mokestis parokustuojamos per visokias mokestinės lengvatas, išleidžiamos obligacijos ir taip toliau. E, tačiau daugiau aš apie tas neveiksnesias paskolas nežinau. Uh, klausimas yra sudėtingas ir bet kokiu atveju, net jeigu pinigai priklauso bankam, vis tiek yra investuojami valstybiniai pinigai. Čia tokie mano preliminarūs pasvarstymai, nes darbas yra daromas, nieko konkretaus pasakyti negaliu. Aš tik tai pasiskambinau kolegom, paklausiau, kas vyksta uh, E, perskaičiusi informaciją žiniasklaidoje, bet daugiau kažko konkretaus pasakyti negaliu. Ačiū. Kircos. Ačiū. E, pirmininkė, aš taip pat e, norėčiau padėkoti poniai. E, NUI už atliktą darbą ir taip pat e, turiu klausimą dėl bankų sistemos. Panašu, kad e, šioje srityje niekas nesikeis bent jau iki parlamento rinkimų. E, Bruselis niekaip nereaguoja į tylą. Taigi Italijos uh, bankų sistema, ar jinai yra pakankamai atspari, kad galėtų laukti 7, 8 ar 9 mėnesius, kai nieks nevyksta. Tai noriu jūsų nu, išgirsti nuomonę Italijos bankų klausimų. Ir e, Financial Times rašo apie Danske Bank, Deutsche Bank skandalą kasgi čia vyko e, šiuose bankuose ir kaip manot, kokių veiksmų dabar reikėtų imtis? Kas dėl Italijos bankų sektoriaus e, e, panašu, kad jautriai reaguojama į rinkos pokyčius, e, e, fisk e, agentūros atkreipė dėmesį į Italijos krizę, į fiskalinės problemas, į bankų turimas lėšas. kol kas tai nepersikelia į, į, į kitas jurisdikcijas, į kitus lygmenys. Tačiau nežinom, kokia bus ateitis. Nežinom, kiek laiko truks diskusijos ir kokios bus tų diskusijų išvados. Aš asmeniškai manau, kad Italijos bankai uh, tikrai labai stengiasi pagerinti e, verslo modelį, pagerinti balansinės ataskaitas, padidinti kapitalą, taigi būtų labai apmaudu, jeigu nukentėtų dėl politinių debatų, bet kartais taip atsitinka problemos Graikijos bankuose atsirado po politinių diskusijų. Taigi kryžiuojame pirštus ir tikimės, kad viskas bus gerai. Galiu pasakyti tik tiek. Tikiuosi, kad Italijos bankai stengiasi tapti labiau mokūs e, gerinti balansinės ataskaitas, jie tikrai toj srity jau ne, ne, neblogų rezultatų pasiekė, buvo atlikti testavimai nepalankiom sąlygom, kurie parodė neblogus rezultatus. O kas dėl Danske Group, e, tiesa, kad kasdien atsiverčiam laikraščius ir matom, kad e, Danijos priežiūros tarnyba, e, kuri atsakinga už pinigų plovimo prevencija aiškina kad ECB, kas gyvyko pastaraisiais metais ir mes suprantam, kad klausimas labai jautrus. Institucijos e, stengiasi išspręsti e, tas problemas kuo veiksmingiau. Aš tikriausiai skaičiau tuos pačius laikraščius vakar ir šiandien ir Norėčiau, kad to, tokie atvejai nepasikartotų, bet jų dėja yra. Ir faktas yra tas, kad e, e, netiek daug bankų teikia savo korespondenciją. Taigi su šituo skandalu susiję ir Amerikos bankai, ir Deutsche Bank, ir Skandinavijos, ir uh, Baltijos šalių bankai. Reikia tikėtis, kad tų išgrobstytų pinigų suma yra nedidelė. Taip, kryžiuokime pirštus ir tikėkime geriausio. Ir tikimės, kad sprendimai bus rasti. Kostas Madridis. Ačiū pirmininkė. Pone Nui, manau, reikės jums užsidėti ausines. Nebent išmokote graikų kalbą. Kaip žinot, prancūzams tikrai labai sunkiai sekasi mokytis užsienio kalbų. Visų pirma, aš taip pat norėčiau padėkoti už puikų jūsų darbą ir taip pat linkiu kuo geriausios klotės ateityje, kad ir ką bedarytumėt. Kadangi tai yra paskutinis klausimas, kuriame dalyvaujame, dalyvaujate, e, nekalbėsiu apie įpis problemas. E, aš taip pat manau, kad turim E, mažinti rizikas. Bet ir, ir tą pasakęs, noriu susitelkti ties neveiksniosiom paskolom ir Kipro atvejį. E, pastarąjį kartą, kai buvome susitikę, nuo to karto iki dabar antras pagal dydį Kipro bankas užsidarė. Apie tai nebuvo pranešta žiniasklaidoj, apie tai nebuvo rašoma. E, tikriausiai žinote, apie kokį banką kalbu. E, buvo išduota daug neveiksnių paskolų tame banke. Taigi turiu keletą konkrečių klausimų. Ar informavote e, finansų e, ministrą apie tai, e, kad e, atitinkama banko vadovybė yra neveiksni? kad tos tie postai paskirti pagal politinį palankumą. Man atrodė, kad uh, uh, uh palūkanų normos rodė, kad bankas žaidžia kažkokius nešvarius žaidimus. Taip pat e, e, vienai kompanijai buvo perleista tvarkyti tas neveiksnesias paskolas. Ir žvelgiant į rezultatus, matom, kad e, čia buvo labai didelė nesėkmė. Ir dar vienas klausimas, ne visai su to susijęs. Visi, kurie tiki Europos Sąjungą, laukia, kad uh, taikant tam tikrus stebėsenos mechanizmus, bankams bus daromas spaudimas. Tačiau bankai e, netinkamai taikė Europos direktyvas. Aš e, tikiuosi, kad jūsų institucija darys bankams spaudimą ir privers laikytis taisyklių. Ačiū. iš ties bankas susijungė su kitu banku Kipre. Negaliu komentuoti konkrečių bankų atvejų, bet galiu pasakyti keletą dalykų. Šis bankas e, e, susidūrė su didelėm problemom prieš e, bendrą priežiūros mechanizmo įvedimą centrinis bankas, Kipro centrinį bankas vertino šį banką tik tai metus, nes tik tada perėmė tą funkciją stebėjimo. Dėl neveiksnių paskolų bankui reikėjo kapitalo, reikėjo daugiau bankų, bankininkystės ekspertų nes e, e, susijungimas buvo sudėtingas, vyko daugybė sudėtingų operacijų, jų buvo per 90. Ir su Kipro valdžia, žinoma, šiai atvejį aptarinėjome su finansų ministerija su centriniu banku, su finansų ministerija. E, mūsų bendradarbiavimas tikrai yra puikus. Kipro valdžia suprato, ką mes norim pasakyti, kad ir sakėm, kad bankui reikia ne tik kapitalo, bet ir bankininkystės ekspertų. Reikia kuo geresnių bankininkų, kad išspręstų tas e, problemas. Tačiau šiame kontekste bankas pradėjo privatizacijos procesą 2017 metais, kad gautų naujo kapitalo, kad pasisamdytų ekspertų. Deja, bet banko likvidumo situacija buvo uh, prasta ir labai prastėjo 17 metų pabaigoje. Laikraščiai visame Kipre apie tai rašė, ypač e, per e, rinkimo rinkimo metu, man rodos, buvo tuomet Kipre vykdomi prezidento rinkimai, tai tas atvejs tikrai buvo apdiskutuotas. Ir uh, privatizacijos proceso pabaigoje e, buvo vienas bankas, Helenik, kuris e, pateikė geriausią pasiūlymą dėl viso portfolio įsigijimo. Atsiprašau, reikėtų man šiek tiek vandens atsigerti. Pasikeitus orui tikriausiai peršalau. Taigi tęsiu. Helenik pateikė tinkamą pasiūlymą. Ir dabar situacija yra tokia, kad du bankai susijungė, gavo bankininkystės, jiem buvo išduota bankininkystės licenzija. ir e, bankas veikia kaip kreditavimo bendrovė, e, jį prižiūri Kipro centrinis bankas. Aš manau, kad vertinant finansiškai, tai rastas geriausias įmanomas sprendimas e, iš visų blogiausių. Rezultatai tikrai buvo steigiami konsoliduota nacionalinė bankų sistema, sumažinta rizikingų paskolų portfelis. Ir po, po šio įsigijimo Helenik gali vykdyti pelningą veiklą ateityje teigiama dar ir tai, kad bendradarbiavimas tarp įvairių veikėjų operacijų metu vyko labai sėkmingai tarp ECB, tarp Europos komisijos, nes konkurencingumo direktoratas taip pat stebėjo situaciją Kipre kaip minėjau, Kipro centrinis bankas ir finansų ministerija taip pat stebėjo tą e, procesą. Tai tiesiog buvo privatizacijos procesas ir kelių įmonių susijungimas esant tam tikroms aplinkybėms. Jūs panaudojate 9 minutės, mes buvom labai lankstus. Norėjau, kad ponia Nui pakomentuotų ne pernelyg didelį e, nesažingų sąlygų panaudojimą Kipro bankų. Na, čia aš nežinau, ką jūs turite galvoje. Jei būtume radę kažko neteisėto Kiprė, būtume pranešę valdžiai, aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Ačiū, Danuta Hubner. Ačiū pirminkė, ponia Nuji, aš irgi esu tarptų, e, kurie labai gerbė jūsų pionierišką darbą, nes buvo vykdoma labai svarbi reforma po krizės ir noriu padėkoti jums už tą jūsų darbą. Nenoriu klausinėti apie faktus, nes norėčiau per paskutinį susitikimą panaudoti jūsų patirtį, jūsų uh, E, išmonę, apie kitus dalykus pasikalbėti. Reikia, norėčiau pakalbėti apie priežiūros institucijų jų auditą. Prieš savaitę Europos aukščiausiųjų audito institucijų vadovai Europos ir nacionalių lygmenių pateikė pareiškimą, kur jie vėlgi nenaujiena, tai aišku, bet jie kalba apie atsiradusią audito spragą dėl mm, stabilumo mechanizmo sukūrimo. Jie sako, kad daug priežiūros užduočių perkelta stabilumo mechanizmui tuo pat metu, jeigu žiūrėsime į audito rūmų įgaliojimus dėl stabilumo mechanizmo ir nacionalinio audito institucijų įgaliojimų nacionalinių priežiūros institucijų atžvilgių yra netitikimas ir jie patikė sąrašą, ką galima padaryti. Bet mano klausimas būtų apie tai, kaip į tai žvelgiate jūs iš savo pozicijų. Ką manote apie tai, ar tokia spraga egzistuoja iš tikrųjų ir ar kažką reikia daryti gerinant Europos ir nacionalinių audito institucijų pajėgumus, kad geriau jų pajėgumai dėrėtų. Ir antras klausimas taip pat yra susijęs e, su tuo faktu, kad jau kurį laiką dirbame ir rengiamės trialogui su taryba netrukus dėl e MIR 2 reglamento. Ir Atsižvelgiai jūsų patirtį mes įtraukėme tą, tokį elementą į sistemą. Esmoje yra komitetas, kuris e, siūlis sprendimų projektus. E, jeigu nepanaudota bus prieštaravimo procedūra iš mm, priežiūros valdybos. Ar jums tokia procedūra atrodo tinkama? Ar turite minčių, kaip ją pagerinti, kad būtų sulaukta rezultatų? Na, ačiū visų pirmiausia už tuos du klausimus. Pirmiausia, dėl audito rūmų e, įgaliojimų ES šalyse, dėl audito spragų. Iš tiesų mes tyrėme tai ECB O tyrimo rezultatas yra tas, kad nacionalinių audito institucijų įgaliojimai smarkiai skiriasi, lyginant įvairias valstybės narės. Visų pirma, galimybė audito, valstybė auditoriams atlikti auditus neegzistuoja daugumoje jurisdikcijų. Kai kuriuose kitai jurisdikcijose valstybės audito įgaliojimai apsiriboja finansinio valdymų ir gautų varstybinių lėšų auditu. Be to, ten, kur valstybė narė nusprendžia e, auditą atlikti nacionalinio audito rūmų pajėgomis, tai pagal teisės aktus tai yra galimybė, o ne prievolė e, E, reikalauti atskleisti konfidencialią informaciją mūsų manimu ir e CB teisininkų nuomonė, tai nėra gerai. Dėl kitų dalykų. Mes audito rūmams teikiame informaciją, kurios reikia, kad būtų įstikinta veiklos veiksmingumu NCB vadovybės pagal sutartis. Kaip aš suprantu, tai yra unikalų ECB atžvilgių. Audotos auditorumai nėra tam prie to pripratę, bet mes teikime visą reikalingą informaciją ir mes nemanome, kad auditorumams nebūtų teisėta skūstis, kad e, kai jie negauna informacijos apie tai, kas nėra jų uh, įgaliojimuose. Tiek audituotojai, tiek audituojamiai turi e, laikyti sutarties nuostatų. Dėl EMIR 2. Iš tikrųjų, breksito kontekste savalaikis EMIR 2 patvirtinimas ir 22 straipsnio pakeitimas prieš breksitą leistų ES institucijoms turėti reikalingas priemonės E, spręsti problemas dėl sisteminių e, jungtinėje karalystėje esančių institucijų. Atsiprašau, ponė Nui, dėl neprieštaravimo procedūros, e, kurią taikote SSM. Tiesą sakant, aš nežinau, kaip tai veikia kitose institucijose. Sakyčiau, iš principo taip. Kodėlgi ne, tuo pat metu tai nėra geriausia garantija, kiek leidžia mano žinios pasakyti. Ačiū per Vanžberės. Pone Nui, jūs netiek daug kalbėjote apie Brexitą, nes esate atsakinga už vidaus rinką, bet visgi, žvelgiant iš šios skirybų perspektyvą, Ar nenerimaujate, kad galiausiai, kaip jūs sakėte, bankų sektorius stipresnis jam geriau sekasi? Tačiau e, turbūt daugiau reikėtų galvoti apie šešėlinę bankininkystę. Ir antra, jūs man atsakėte ir sakydama, kad jūs manote, kad reikia daugiau pažangos dėl bankų e, pelningumo. Taip, taip pat reikėtų kalbėti ir apie bankų architektūros klausimus, Europos bankų architektūros klausimus. Nes e, jeigu turime vieną kažkokį tai bankų modelį ES ar ne, del Banko Popular. Pertvarkant e, bankus, kai jie žlunga ar yra tikėtina, kad jie žlugs, informacijos perdavimas tarp jūsų institucijos ir tos institucijos, kuriai pirmininkavo Elke Koenig. Čia taip pat e, yra pažangos galimybė, kaip jūs, e, ką jūs galvojate apie tai. Labai ačiū. Na, šešėlinė bankininkystė, taip, žinoma, mums e, kelia nerima taip, kad kas yra daroma aplink baikus, kas yra veikla panaši į bankų veiklą ir panašiai. Ir komisija yra pateikis prieš kurį laiką dokumentų paketą skirtą šešėliniai bankininkystiai. Dar nematėme, kokia yra su tuo padaryta pažanga. Aišku, gaila dėl to. Pastaruoju metu girdėjome ECB vicepirminko pareiškimą dėl to, kad, dėl to, kad jis nenugastavo dėl, dėl lėšų uh, likimo, kur, kai jos valdo kai kurie fondai. Aš sutinku, jis yra atsakingas už finansinį stabilumą, už bendrą politinę, pinigų politiką Ir aš planuoju rimtai paskaityti, ką ECB atsakingi skiriai apie tai parengs. Mano padėjai man bando padėti, ką reiškia BSR, jūs turėjote galvojate? Bankų struktūros peržiūra ar reforma? Aš manau, kad problema yra rinkos kūrimas Europoje. Prekybas savos, savo nuosavais, nuosavais vertimiais popieriais, taip pat e, mažmeninė bankininkystė, tradicinė bam, bam, e, bankininkystė, kita vertus prekyba savo uh, lėšomis finansuojamais vertybiniais popieriais, bet tai yra viena, bet ekonomika finansuojama Europoje didelė dalimi bankų, 70 procentų. Ir jie vadina didelį vaidmenį, kuriant rinką, formuojant rinką. Yra labai sudėtinga, galbūt net neįmanoma padaryti taip, jeigu rinkos formavimą laikysi kartu su nuosava priekyba ir taip toliau. Tuos dalykus labai sunku atskirti. Esu mačiusi. Tai mano šalyje, kai nauja politinė komanda norėjo labai, labai griežtą sistemą kurti, Tiek ir Prancūzija, tiek Vokietija atliko reformas, kurios yra pakankamai pamatuotos, kuomet reikia pasiekti tam tikrą nuosavos prekybos lygį, kad reikėtų išskirti šias dvi veiklas. Taigi aplinka gali būti skirtinga. Kitokia aplinkoje galbūt tai būtų ir gerai, bet kadangi ES ekonomiką finansuoja daugiausia bankai, nesu įsitikinus, kad tai įmanoma pasiekti. Kita vertus, bankų noras rizikuoti, kai vykdoma sudėtinga priekyba, smarkiai sumažėjo. Yra bankų, kurie, kaip buvo minėta anksčiau, kurie smarkiai keičiasi, kad taptų universalesniais bankais, o ne tiek rinkoje žaidžiančiais bankais. Tas noras e, imtis e, sudėtingų rinkos operacijų, e, aišku, sugrįž, nes čia yra pelningumas didesnis, bet kol kas tokio noro nesimato. Bendradavimas su SRB. Mano nuomonė, tai yra geriausias tas bendradavimas yra Su pirma, jūs galite padėti man, kad Elke Kioning būtų laimingesnė. Mes esame stebėtojai, bet SRB valdyboje mes e, mes esame priimimi, bet tai neturi vietos SSM. E, aišku, ji turėtų gauti visą informaciją, bet kartais SRB paklausė tokių dalykų, kurių negalime pateikti, nes mes to nedarome ir negalime padaryti. Labai ankstyvi sprendimai dėl bankų žlugimo ar galimybės žlugti, kai bankai silpni. Įsivaizduokite, mes tokią informaciją pateiksime, jį nutekės, matote, koks yra pavojus. Aišku, būtų daug geriau, būtų padaryti viską iš anksto, bet to nedarome. nes būtų labai rizikinga, tai gali padaryti daug žalos bankui vien dėl to, kad e, jis turi tam tikrų silpnų vietų kažkurio momentu ir pradėti renkti žlugimo sprendimą, kuris nutekėtų, ne. Kai esame situacijoje, kai reikia pradėti galvoti, kad galbūt tokio sprendimo reikės, tai mes pranešame apie tai Elke Kioning prieš pateikiant šią informaciją pertvarkymo valdybos nariams, ypač dėl to, kad apribotume informacijos nutikėjimo galimybę. Na, daugiau nieko negalima padaryti. Viską, visą informaciją, kiek galime, teikiame. Peržiūrėjome tarpusavio supratimo memorandumą ir aš norėčiau papildyti, kad kai kyla krizinė situacija, visi labai bendradarbiavę gerai nes mes žinome, kad tai yra rimta. Ir galimybių klaidoms e, ar silpnybei nėra. Procesas turi būti visiškai teisingas ir visi turi turėti tinkamą informaciją, kad galėtų priimti sprendimus. Na, be to, kad pasiūlyti vietą Elkiai SSM e, valdyboje, kam aš pritariu, Kitų galimybių nematau. Ačiū Danuta Hübner. Ačiū ponia Nui, turbūt pamenate, kad per, per jūsų darbą didelis klausimas buvo nacionalinės galimybės ir lankstumai ir jūs dažnai kalbėjote, kokios problemos yra susijusios e, jūsų darbė su tuo. Taip pat matome, kad tarp seminarių skiriasi nuomonės dėl to, kaip įgyvendinti reglamentus ar kaip jie perkelia direktyvas įvairiose srityse. Taip pat matome, kad nacionaliniai prižiūrėtojai, matydami tą pačią problemą, reaguoja skirtingai. Taigi yra tų tokių skirtumų, kurie prisėda prie problemų. Dėl to, kad egzistuoja nacionalinės galimybės. Taigi mano klausimas būtų toks. Kokią rekomendaciją paliktumėte e, jūsų įpėdinėms? Ką būtų galima padaryti, kad būtų galima sumažinti tuos skirtumus įvairiose srityse? Anksčiau kalbėjote apskritai apie susiskaldimą Europoje. Taigi, ką galima padaryti, kas būtų sumažintos tos problemos. Na, nacionalinės galimybės. Mes suderinome jų gyvendinimą pagal SSM. E. Mes siekiame turėti vienodas žaidimo sąlygas ir vienodai reguliuoti priežiūrą. E, tai būtina, nes norime turėti ir bendrąją indėlių draudimo sistemą dar mes sudarėme viską, išskyrus vieną dalyką. Yra daniškas kompromisas dėl draudimo bendrovių traktavimo dėja. Ir čia mes nieko ne, negalime padaryti, nes jie yra nacionalinės teisės aktų rankose. Mano padarimas būtų e, perduoti tai nacionaliniams kompetingoms institucijoms, tai yra priežiūrai. Kaip ir 19 šalių SSM. Todėl galėtume tuomet tas nacionalinės galimybės vienodžiau taikyti. Nežinau, koks bus tas vienas būdas, vienas kelias. Aš tikiuosi, kad jis bus pas, pas grėžčiausias, bet aš nežinau, turėsime daryti taip, ką, ko norės mano valdybos nariai, bet Paprasčiausia nacionaliniams kompetentingoms institucijoms, priežiūros institucijoms perkel, leisti įgyvendinti tas galimybės, o ne teisės aktų leidėjams. Ypač dėl išimčių turime išimti, turime galimybę taikyti išimtis dėl likvidumo e, in, grupės viduje SSM bankuose, bet tai yra tik, tik tai lašas vandenyje. Dėl didelios rizikos ribų. Išimtis e, stambioms rizikoms yra nacionalinių teisės aktų leidėjų rankose. Ir aišku, jeigu grupė nori teikti e, likvidumo paramą, jis susidarė su didelės rizikos kriterijumi ir negali nieko padaryti. Tarp valstybinės e, mokumo klausimo e, rodiklio nėra, nes jis nebuvo primtas. Ir aišku, šis didelės rizikos kriterijus yra svarbus, jeigu kalbame apie tarpvalstinius susijungimus. Labai ačiū. Jau jūsų įp, galimas įpėdinis e, sėdi salėje. Jeigu norite paskutinį kartą dar ką nors pasakyti, ko jūs palinkėtumėte ateičiai, papildomų rekomendacijų savo įpėdiniui, e, valdant tokią svarbą, tokį svarbų mechanizmą kaip SSM. Be to jūs sakėte. Na ir čia proga užduoti dar vieną klausimą ar pateikti komentarą. Aš e, sutinku, kad e, vėlgi obligacijų palūkanų skirtumai Italijos obligacijoms vėlgi kelia nerimą daugam, nes e, tai virš, artėja prie netvarumo ribos ir e, visi mes, aišku, nekantriai žiūrime į šią situaciją. Nieko nekalbame, nekalbame, aišku, apie kažkokią neišvengiamą situaciją. Ir čia Galima pasidžiaugti jau mm, gerų nuveiktų darbų, dėgiant teisiklės, rizikos mažinimą, kapitalo likvidumo reikalavimus Europinėms ir Italijos bankams. Prašom. Patarimų įpėdiniui. Na, žinoma, įgyvendinti geriausią priežiūros praktiką Europoje ir, ir kur ji bebūtų sukurta vėlgi su SRB bendradarbiauti, tai yra labai svarbu. EBA, SRB, komisija, jūs yra tokios institucijos broliai, kurios turi dirbti gerai. Aš E, dialogas su bankais yra svarbus ir reikia būti stipriems, kad išlaikytum savo pozicijas. Na ir palaikyti gerą sveikatą linkiu, nes e, darbo laukia daug. E, žinau, kad jis yra darbštus žmogus. Na, o dėl Italijos bankų turiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad Italijos bankai padirbėjo gerokai, kad pagerintų savo situaciją. Ir dabar tai yra labai naudinga. Iš tikrųjų nematome neigiamų pasiekmių kol kas e, dėl šios situacijos ir jokio užkretimo kitų šalių atžvilgių. Aš tikiuosi, kad taip ir bus toliau, nes būtų labai liūdna, jeigu tos visos įdėtos pastangos ir pasiekti geri rezultatai nueitų per niek. Tikiuosi, kad taip neįvyks. Mes taip pat taip tikėsimės. Ačiū, Daniel. Kaip matote, visi, visų frakcijų atstovai jūs pasveikino ir padėkoju jums šiltai už jūsų darbą. Manau, kad galime ir paploti jums. Aš tai pasakiau iš pat pradžių, bet noriu dar pakartoti ir pabaigoje, kad mes tikrai esame dėkingi jums už jūsų darbą. Jūs kūrėte istoriją Europos integracijos prasme nes SSM sukūrimas buvo didžiulis darbas. Ir tai, kad mechanizmas veikia, yra didžiulis pasiekimas. Aš kaip istorikas noriu priminti, kad paminėti tai, kad tie dalykai lieka istorijos knygose. Manau, kad jūs atlikote įspūdingą darbą, labai ačiū Jums už tai ir ačiū už gerą bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Jis visada buvo pozityvus, veiksmingas. Net jeigu mes ir nesutardavome, tai diskutuodavome labai konstruktyviai ir tai yra tikrai geras būdas dirbti su parlamentinė institucija, kuri turi būti atskaitinga savo rinkėjams. Manau, kad mūsų darbas buvo sėkmingas, tai yra gera istorija ir tikiuosi, kad su jūsų įpėdiniu dirbsime lygiai taip pat su panašiais įsipareigojimais ir atsidavimu ir pareiga parlamentui. Labai ačiū, aš perduosiu jūs malonius žodžius um, mūsų darbuotojams, kurie būtent dirbo uh, šioje srityje. Ačiū, dviejų minučių pertrauką ir pratęsime toliau mūsų klausimus. Okay, let's start this. Kągi, pradėkime mūsų naujai darbo tvarkės punktą. Tai yra viešiai klausimai ir diskusijos su siūlomu bendro priežiūros mechanizmo valdybos pirmininku arba kandidatų į pirmininkus. Tikėkime, kad to būdu mes užtikrinsime gražų testinumą. Mes dabar Enryje, kurį norėčiau pasveikinti. Kaip žinote, 7 lapkričio ECB valdyba, išklausiusi žiūros e, valdybos ataskaitą, pasiūlė pana Andrija e, į šitą vietą, jisai pakeistų pana Nui 2019 metų, 5 metų kadencijai. Taigi aš norėčiau dabar pasveikinti pana Andriją, kuris dabar, kaip jūs žinote, yra Europos e, banko priežos institucijos vadovas, pirmininkas. E, SSM reglamentas. Pagal SSM reglamentą mm, šiuo atveju valdybos pirmininkas yra skiriamas e, vadovaujantis jo nuopelnais ir autoritetu tinkamas srityje. Patvirtinus ACB arba teikus ACB ir patvirtinus Europos parlamentui Na ir šie klausimai yra svarbi skirimo procedūros dalis, kadangi po to bus balsavimas. Ir be abejo e, bus pabrėžiamas šito mm, priežiūros valdybos um, pirmininko skaitomybė Europos parlamentui. Taigi pirmiausia, norėčiau be abejo padėkoti ponui Andrijai. Kaip jau minėjau, pasiūlytam kandidatui, kuris iš tikrųjų pasižymė puikiom profesiniam savybėm. E, mes džiaugiamės čia matydami. Ir iš karto norėčiau steigti žodį, kad galėtumėte prisistatyti. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu padėkoti valdybai ir taip pat koordinatoriams, e, kurie dalyvavo atrankos procese, už tai, kad manim pasitikėjo ir pasiūlė mane šitas valdybos pirmininku. E, iš tikrųjų, Ehm, buvau sujaudintas, ehm, matydamas savo pavardę tarp kitų labai gerbiamų ir nusipelnusių kolegų ir dabar tiesiog ehm, kukliai jums prisistatau. Na, mano prioritetai, numatytojų veiklos kadencijoje būtų pirmiausiai toliau užsivaldyti banko skaitų mechanizmą, kuo bankai greičiau atsikratys paveldėtų blogų paskolų paketų, tuo greičiau e, pasveiks e, bendrai visą ekonomiką. Kitas prioritetas būtų e, bankų integravimas ir Iš tikrųjų, reikėtų pripažinti, kad e, per pastarąsias krizės e, bankai veikia veikiau kaip amortizatorių, ne kaip skydas nuo, nuo šito blogo poveikio. Taigi ECB e, sieks, kad priežiūros mechanizmas būtų nuosekliai taikomas visose valstybės narėse visiems bankams, kaip reikalauja visiems reglamentas. Bet be abejo, politikų politikos formuotojų e, tinkama pagalba irgi bus reikalinga, jeigu mes norėsime sukurti bendrą jurisdikcijos zoną bankininkysės srityje e, integravimo e, procesas būtų bankų sąjungos kūrimo vienas iš baigiamųjų akordų. E, ir aš esu tikinęs, kad bankų sąjunga tikrai neišgyvens, jeigu dar viena krizė mus e, užklups, vis dar tebesikapstant po praeities e, blogas paskolas. E, Arba jeigu visas sektorius bus segmentuotas nacionalinių valstybių e, ribomis. E, taip pat e, palūkanų normos nustatymo mechanizmas reguliacijos mechanizmas dar tik tai turi įsigalioti ir, ir taip pat kainos bei sukaupto kapitalo santykis neturėtų pakengti bankų veiklai, kadangi e, e, kai kuriais atvejais iš tikrųjų žemas pelningumas e, kelia pavojų bankų gyvybingumui ilgalaikį perspektyvą ar būtinį laikotarpio perspektyvą. Dar gal galia labai svarbu pasirūpinti, kad vidiniai saugikliai būtų pakankamai stiprus ir kad e, integ integruotumo kultūra bankuose galiotų visais lygmenimis, e, apimtų visą veiklos sektorių. Tai yra reikėtų užtikrinti, kad būtų atsargiau žiūrima įvairias tartinės operacijas, ypatingai tokias kaip paskutinis pinigų plovimo skandalas. ECB mm, e, turėtų veikti kaip svarbi ir gana agresyvi priežos institucija ir tai yra ženklus laimėjimas, kurį reikėtų išsaugoti. E, e, iš mano patirties EBA E, labai svarbu turbūt e, saugoti konfidencialumą e, vykdant priežiūrą ir taip pat teikti reikiamą informaciją kitoms priežos institucijoms, kad galėtų vykti savo galiojimus. Aš tikiuosi, kad galima rasti tinkamą pusiausvyrą tarp teisėtų priežiūros tikslų ir taip pat paliekant tam tikrą E, galimybę diskretiškai nuspręsti, ne, ne, ne, nesivadovaujant vien tik tai mechaninėmis taisyklėmis. E, ir tokiu būdu turbūt e, būtų galima pasiūlyti bankams tam tikrą efektyvesnę skatinimo schemą. Tuo tarpu jau kalbėsime apie galimus nuostolius. E, visi tie mechanizmai, kaip nuostoliai yra paskirstumi pirmiausia prieitėms investuotojams, turėtų būti skaidresni. Aš žinau, kad e, tai yra gana prieštaringa tema, tačiau aš manau, kad e, priežiūros institutų, prie, priežiūros mechanizmų ir buferių tolesnis išaiškinimas, atskeldimas visuomeniai neštų iškumo šioje srityje. Taip taip pat finansinių paslaugų stabilumo programa turėtų būti tobulinama. E, vėlgi mažinant e, norą rizikuoti. Tai reikėtų aiškiai pasakyti, aiškiai konstatuoti, kad e, bankai iš tikrųjų kai kada gali žlugti. Ir kai kuriais atvejais, jeigu žlunga bankas, tai nereiškia, kad priežiūros institucija kažko nepadarė. Kągi aš pradėjau savo darbą šioje srityje prieš 20 metų, kai įstojau į CB, toliau e, dirbau e, priežiūros komitete ir EBA. E. Ir per visą tą savo karjerą aš e, e stengiuosi dirbti atvirai, skaidriai, e, palaikyti institutą su visais suinteresuotais subjektais, su kitomis institucijomis ir taip pat stengiuosi užmėgsti normalius e, darbinius ryšius bei e, gerą komunikaciją e, daugiatautėje darbuotojų bendruomenė. Aš tikiuosi, kad mane galima vertinti kaip tikrą Europos valstybės tarnautoje. Jeigu nuspręsite mane paskirti šitas pareigas, tai šiomis vertybėmis aš ir toliau vadovausiuosi, stengdamas užtikrinti bendrą E, priežiūros mechanizmą gyvendimą Europoje. E, ir be abejo, ponis Nui, e, pavyzdys man bus tikras kelrudis, sakyčiau, nelengva bus iš tikrųjų pakeisti ją, nelengva bus, taip sakant, atsistoti jos batus. Tačiau aš jau turėjau tam tikrų progų įsitikinti ECB priežiūros darbuotojų aukšto etikos lygių ir profesionalumom. Ir be abejo, visą tai būtų neįmanoma be e, tiek vadovybės, tiek ir e, personalo nacionalinėse priežastusiuose, taip pat kasdienių priežiūros operacijų prižiūrint e, mažiau reikšmingas institucijas. E, aš tikiuosi, kad tokiu būdu galėsiu tęsti savo darbą iš tikrųjų tokioje europinėje aplinkoje. Ačiū iš jūsų dėmesį. Kągi labai ačiū. Aha, skiriame penketą minučių, puiku. Um, kągi, pradėkime nuo klausimų ir atsakymų. Ir pirmą klausimą ilgai užduos Danuta Hubner. Ačiū pirmininkė, labai ryte Andrė. Norėčiau paklausti apie valstybės skolas. Ir, ir pirmiausiai norėčiau paklausti jūsų požiūrių į e, tai kaip galima būtų pakeisti reglamentavimą ši, ši, šitų paskolų, e, kaip, kokia rizika, kokie kaštai numatomi, e, ką būtų galima padaryti europinių lygmių, ar galima būtų mm, užtikrinti kažkokį nacionalinio koordinavimo mechanizmą, e, ar tai turėtų būti jau viršvalstybinis mechanizmas ir taip pat diskusija dėl E, europinio mastu pripažįstamų saugių aktyvų. Ar mm, jūs palaikote šią idėją? E, taip, dėl, e, pavyzdžiui, valstybių skolinimą vertybinių popierių, ar manote, kad tai būtų savotiškas vaistas, savotiškas saugumo užtikrinimas europiniu mastu, ar vis dėlto reikia kažkokių papildomų priemonių? Ačiū už klausimą. Na, tiesiog protokolui turėčiau turbūt pareikšti, kad e, savo laiko esu išsakęs savo nuomonę prieš kokį porą metų. E, e, netgi išspausdinau tam tikrą dokumentą, kuriam išdėšiu savo poziciją ir tiesą sakant, jos nepakeičiau. E, kai 2011 metais EB e, pirmą kartą atliko tą atsparumo bandymą, streso testą, e, tai tada E, buvo tam tikras atotrukis tarp bankų ir e, valstybinių e, holdingų. Tas spraga buvo užpildyta nuo to laiko tarpio ir be abejo dabar labai svarbu, kad tos įgyvendintos priemonės disciplinavo rinką. Taip pat labai svarbus aspektas yra tai, kad mes per likvidumo ties santykį pareikalavome iš bankų užtikrinti tam tikrus likvidžius aktyvus. Dažniausiai tai yra kalbam apie, apie išdą, apie išdą pinigus ir e, paprastai tokie holdingai turėtų veikti kaip likvidumo buferiai, būtent kažkokio tai streso, kažkokio sukretimo sąlygomis ir e, jie turėtų um, būti įtraukti arba į e, prekybos e, registrus, arba šiai Svarbiausia, kad e, būtų išvengta to, kas nesuveikė per praeitą krizę. Na ir trečias dalykas, kas man atrodo irgi labai aktualu, yra koncentracija. Mes matome, kad e, dabar yra nemaža e, vyriausybinio vertybės popierių holdingų koncentracija ir kai kuriais atvejais iš tikrųjų iki devinių kartų viršiamas banknusas kapitalas. Ir kada rinkos kainos įruoja, tai be abejo gali smarkiai takoti banko kapitalą. Taigi perspektyva mūsų pasiūlymas būtų mm, pasvarstyti e, nedidelį, apsvarstyti galimybę įvesti nedidelį kapitalo mokestį e, kuris galėtų būti nulinis arba labai mažas, E, likvidumų užtikrinti, o vėliau e, tie mokesčiai būtų didinami, e, kada didėtų koncentracija, tai yra bankai būtų, iš bankų būtų reikalavimai padidinti taip pat ir likvidumo kapitalą. Na ir be abejo, tai turi būti daroma visuotinai, kadangi reikia sukurti lygias veiklos sąlygas visiems bankas ir komitetas jau gerokai sėkmingai padirbėjo šioje srityje, tačiau taip pat turime e, ir e, europinė dimencija. Jūs paminėjote, pažiūrėjau, tą siūlymą dėl e, būtent europinių vertybinių popierių, kurie e, padengtų valstybinės skolas. E, e, aš labai palankiai žiūriu šitą iniciatyvą tiesą sakant, pasiūlymas buvo pakankamai geras ir e, e, mane tiesą sakant nuvylė truputėlį tai, kad e, kol kas taryba labai atsargiai ir skeptiškai žiūri šitą iniciatyvą. Ačiū. Arba Šperis. Pone kandidatė, laba diena. Prieš keletą dienų jūs pabandėte pasiūlyti e, testų ir priežiūros e, vertinimus. E, nebūtinai galvodamas turbūt apie savo būsimas funkcijas, ECB darbas ne visada dera prie EBA e darbo. Ką Jūs manote apie e, kompetencijų pasidalymą tarp SSM ir Europos bankinių institucijų, kalbant apie ir bandymus nepalankiamis sąlygomis. Jūsų pirmtakas kuris jūsų pirmtakė, kuri net ką tik sėdėjo šioje kėdėje, kaip ir jūs, minėjo naujus pasiūlymus dėl kovos pinigų plovimo. Labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie kovos pinigų plovimu ir būtų įdomu žinoti, apie kokius terminus būtų galima kalbėti, kada būtų galima sulaukti ECB e, nuomonės apie tai, na bet aišku, aš labiausiai man įdomu ne ECB, o jūsų nuomonė. Jeigu ECB nuomonė bus pateikta per vėlai, tai bus per vėlų. Labai ačiū. Kalbant apie priežiūros e, reakcijas ir atsparumo bandymą, e, pirmiausia turiu pasakyti, kad mm, pačioje pradžioje buvo tam tikrų sunkumų santykios tarp EB ir ECB, kadangi EB buvo priskirta priežiūros rolė. Tuo tarpu ECB e, e tokia atveju turėjo rasti tam tikrus atitikmenis e, savo atsakomybės srityje. E, Tačiau per porą raundų bendrų susitikimų, bendros veiklos mes e, sakai, radome būdą, kaip suderinti tą veiklą ir e, iš tikrųjų bendradarbiavimas bent jau personalo lygių labai pagerėjo. Mm, be abejo, e, savo kalbą aš pabrėžiau, mm, kaip jūs paminėjote, citatą iš tikrųjų, e, sistemą, arba kad, kad reikia sistemos, kuri tiesiog jinai dirba, jinai veikia, duoda rezultatų, bet e, yra šiek tiek galbūt e, tokia grėmėsdiška, apkrauna žmonės dėliais krūviais ir dėl to nie, niekas nėra per daug patenkintas. Nes minėjo konferencijos metu, kad iš tikrųjų ECB kaip priežiūros institucijai tenka didelis krūvis ir jie ne per daug gauna iš to naudos. Mančiau, kad pagrindinis dalykas yra tai, kad dabar e, tą visą veiklą reikėtų padalinti į du sektorius. E, viena pusė yra EBA veikla, kur daugiausiai kalbama apie e, domino palikinamumą ir domenų skelbimą. Ir toliau yra e, priežiūros vertinimas, kuris jau vyksta po to. Na ir e, kai kurių šalių atveju šiuo atveju rezultatai net nėra atskleisti, nėra paviešinti. Taigi mes dabar norėtumėm, kad priežiūros dalis, priežiūros sektorius šiek tiek galbūt sustiprėtų, o EBA veiklos funkcija, kuri daugiau yra sisteminio pobūdžio veikla, e, būtų šiek tiek e, naudingesnė būtent e, sisteminiam ligmenyje, panaudojant tam tikras priemonės, taip sakant, piramidės principų iš viršaus į apačią. Be abejo, man reikėtų dar pasitikrinti, kaip į tai reaguotų ECB darbuotojai bet kuriuo atveju panašiais e, sumetimais vadovėmis mes kūrėme santykius tarp dviejų institucijų personalo. E, kitaip sakant, pirmiausiai EB atlikdavo tam tikrus atsparumo bandymus, o ECB turėdavo jau įvertinti realią situaciją, kurioje yra vienas ar kitas bankas, ir tada tinkamai pateikti vertinimus bei rekomendacijas. E, na, buvo taip pat ir savotiška svarstymų grupė, e, kuri teikdavo išvadas ir aš jas e, tikrai palaikau. Tačiau šiaip jau mes manome, kad reikėtų toliau jungti europinį mechanizmą ir pagėdautum būtų, kad tai būtų reglamentas, o ne direktyva, kad būtų visuotinis tiesioginis taikymas. E, kol kas atrodo to padaryti neįmanoma, taigi laikini žingsniai, laikinos priemonės, kurias dabar turėtume pabandyti pritaikyti, būtų aiški e, pinigų plovimo politikos prevencija ir, e, ją, ir, ir ta kreipti, nukreipti žingsniai būtent nacionalinėse priežiūros institucijose. E, taip pat turėtų būti aiškus bendras supratimas apie tai, kaip ML turėtų būti E, įtrauktas į bendruosius e, patikrinimus. Kągi, ačiū. E, kaip tik laiku dabar Montramosa. Uh, ačiū, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Tikiuosi, parlamentas jūs paskirs ir aš jums norėčiau palinkėti ko geriausios klosties, bet keli klausimai. Banko populiarė byla. Visą tai vyko prieš pusantrų metų. Kaip manote, ką iš to galėtume pasimokyti? ECB e, dabar atlieka e, priežiūros valdybos funkciją Aš neieškau kaltų, aš tiesiog e, manau, kad e, daug žmonių Ispanijai su tuo nuo to nukentėjo, iškeliamos bylos. Tai kaip manote, kaip europinių lygmenių būtų galima doroti su tokiais atvejais? O kitas e, klausimas dėl Italijos Žinot e, problemą dėl e, valstybės deficito, bet e, Italija yra vienintelė valstybė, kuri per 19 metų, per 20 metų turėjo biudžeto perviršį. Taigi klausimas, ar E, priežiūros SSM galėtų kažkaip sumažinti valstybinę skolą, ją perfinansuoti, kad mokesčių mokėtojų pinigus būtų galima panaudoti, e, didinant produktivumą, investuojant ir taip toliau. Ačiū. E, Enryje skiriame ne SSM pirmininku, uh, E, bet, bet vis tiek e, leisim atsakyti klausimą. Iš bank populiarė, ko galėtume pasimokyti? E, matyt, kad pamokų būta nemažai. Galim pasimokyti bankų direktyvos nuostatomis, kurios buvo parengtos po to Taip pat buvo kalbama apie tokių sudėtingų sistemų valdymą, kai dirbama labai trumpą laiką, įtraukima daug žaidėjų. Labai svarbu sprendimus priimti labai staigiai, pavyzdžiui, per savaitę. Panašu, kad sistema veikia, E, bendradarbiavimo sistemos veikia, bendradarbiavimas su komisija vyksta. Manau, kad e, daug kas kalbėjo apie tai, kad e, banko populiarė atveju buvo likvidumo klausimas pats svarbiausias. Jeigu uždaromas bankas visus likvidus reikia gražinti pačią pirmą dieną. E, jei gerai prisimenu, e, bankui trūko 17, 17 milijonų e, ir stiprus pirkėjas buvo pasirengę sumokėti tuos problemus šis klausimas europinių lygmenių nesprendžiamas. JAV yra atsakingos institucijos, kurios sprendžia šias problemą Junktiniai karalystiai, Anglijos bankas taip pat pažadėjo. E, taip pat pažadėjo tiekti reikalingus likvidus tokiu atveju. Kitas svarbus aspektas parengta parengta strategija, e, pagal kurią bankai savaitgaliais nedirba. Ir galiausiai, ką jūs minėjot, e, yra e, vertinimas tą vertinimą reikia atlikti labai greitai, dažnai bankai neturi pakankamai gerų duomenų, e, spaudžia laiko terminai, trūksta tinkamos informacijos. E, taigi mano nuomonė, tas vertinimo mechanizmas yra pats svarbiausias dėl Italijos uh, uh, fiskalinės uh, politikos, tai čia ne mano sritis, bet e, aišku, kad e, valstybės finansų politika daro įtaką bankų sektoriui. E, finansavimas yra jautri tema ir valstybės dalyvavimas yra labai svarbus. Labai svarbu užtikrinti tą bankų atsparumą, kalbant apie valstybinės politikas. Ačiū Sven Gygau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, kad uh, E, nepaisant e, nekokių diskusijų, mes jūsų kvalifikaciją neabejojame. Antro kandidato kvalifikacijom taip pat neabejojome. Ir mes taip pat pabrėžėme, kad kiek dirbome drauge, jūs visą laiką dirbot e, Europos labui, o ne e, kažkokios šalies labui. Kas dėl e, potencialaus ateities jūsų vaidmens. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar, galėt, ar galite įsipareigoti visiškai įgyvendinti NPL gairias tiek dideliems, tik mažiems bankams. Kai užtik, kaip jūs užtikrinsite e, vienodas žaidimo taisyklės visiems rinkoms dalyviams? E, būdamas EBA, EBA pirmininkas, e, dažnai mm, pabrėždavot, kad yra du testai nepalankiom sąlygom. Vienas valstybinių lygmenių, kitas nacionalinių, e, kitas e, platesnių masnų. Vidiniai, ar galėtumėt išplatinti tuos vidinių e, testavimo nepalankiom sąlygom rezultatus, kad prie jų galėtų, kad jomis galėtų pasinaudoti pačiu, plačiau. Kas dėl NPL gairių? Iš EBA e pusės mes bendradarbiavom rengiant tas gairias. Ir aš, e, žinoma, esu visiškai įsipareigojęs ir noriu, kad tos gairės būtų įgyvendintos. Ir kaip savo įžanginiai kalboj sakiau, uh, reikėtų pasinaudoti visom progom, e, išvalyti bankų balansų ataskaitas. E, apie tai buvo kalbėta pastaraisiais metais ir tas taikoma visiems bankams. E, visi bankai turi užtikrinti, kad neveiksnių paskolų skaičius būtų kuo mažesnis. E, čia kalbam ir apie labai svarbės ir netokias svarbės institucijas. Visos turi greitai gyvendinti šį procesą. E, negalim leisti, e, kad, kad negalim leisti kalbėjau apie mažiau svarbius bankus. Taip, aš kalbėjau, aš irgi sakiau, kad e, nereikia išskirti svarbių ir mažiau svarbių bankų ir skirtingų lygių nustatyti skirtingų terminų. Akivaizdu, gairėse e, nurodyta akivaizdžiai, kad e, reikia atsižvelgti kapitalo pozicijas, pelningumą ir taip toliau bet tos programos turi būti taikomos visiems bankams, kad būtų sumažinta tų neveiksniųjų paskolų. Gal dėl rezultatų publikavimo e, reikia būti atsargiems. E, e, tikriausiai žinote, kad aš pasisukau už tai, kad būtų rezultatai atskleisti, publikuojami, taip pat ir testų nepalankiom sąlygom. Tačiau Kartais aš atsiduriu netgi EBA valdyboje mažumoje, man yra nepritariama. Tačiau aš manau, kad būtų naudinga a, dirbti kuo skaidriau ir atskleisti tuos rezultatus. Ačiū, Dimitris Papadumulis. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ponas Enryja, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti mūsų komitete. E, jūsų labai įdėmiai klausiausi. Per koordinatorių posėdį taip pat įdėmiai Jūsų klausiau per tą uždarą posėdį. Ir man susidarė įspūdis, kad Jūsų ta prezentacija labai pozityvi, jūs esate puikus profesionalas ir jūs ginsite viešąjį interesą. E, bet spaudoj e, perskaičiau įvairių komentarų, kur buvo kalbama, kad e, kur jūs buvote siejama su savo gimtaja šalyje tokie komentarai tikrai e, neprisideda prie e, Europos idėjos palaikymo ir institucijų vaidmens gerinimo. Trys dalykai, kurių noriu paklausti. E, jūs visai nesenai, jūs vadovaujate Europos bankininkistės institucijai. Prieš jūs posėdėje dalyvavo ponė Nujį E, tikriausiai sekate jos darbą. E, e, tikriausiai jūs tapsite jos įpėdiniu, jeigu parlamentas nubalsuos teigiamai už jūsų kandidatūrą. Europos centrinis bankas ir SSM rėmė EDIS, Europos indėlių garantijų sistemą ir bankų integravimą, o dabar atėjo laikas sumažinti rizikas. Taigi noriu išgirsti e, jūsų nuomonę šio klausimu. Žinau, kad tai yra politinis sprendimas, bet ką manote jūs kaip specialistas? Bankų integracija, jeigu jūs pasisakysite, gali pajudėti greičiau ir gal E, e, sugebėsime tą riziką sumažinti iki kitos krizės, nes žinot, kad e, ekonomika eina ratu ir turime ruoštis kitai kriziai. Taip pat kontrolė ir stebėsena. CAMEX skandalas kaipgi esant net tokiam dideliam uh, E, stebėsenos aparatui tokios krizės e, e, vis tiek atsiranda kaip tokie, kaip atsiranda informatų, kurie paplatina tokią informaciją. Taip pat reikia didinti skaidrumą, tas labai svarbu, jūs apie tai kalbėjot. Dėl SSM vadovybės, būdamas vadovų, Kaip jūs didytumėt e, skaidrumą? Piliečiai reikalauja skaidrumo, kad galėtų pasitikėti institucijomis. Ačiū. Dėl bankų integracijos. Aš jau keletą kartų pasisakiau už EDIS projektą. E, visų pirma, politikai nuogastauja dėl to, kad jeigu uh, sujungsim kelias mechanizmus į vieną ir bankai, kurie didie, didiesiams bankams edis nebus taikoma. E, šitos Europos indėlių garantijų sistema a, m, mm, turi padėti tiems bankams, kurie parodo prastus rezultatus per, per testavimus nepalankiom sąlygom. Mums reikia bendros garantijų e, sistemos, kad, kad e, indėlių nemažėtų ir kad uh, Aš manau, kad mm, ši priemonė yra labai svarbi, kalbant ir apie bankų integravimą. Nes šiuo metu yra įvairiausių uh, E, dabar viskas paliekama valstybėm narėm ir atrodo, kad jeigu vėl ištiktų krizė ir bankai žlugtų, tai valstybės narės būtų už tai atsakingos už tą pagalbą. E, o jeigu pasitelktume šią programą, tai rizika tektų ir privačiam verslui. Taigi Edis projektui aš labai uh, E, pritariu. Žin, tikriausiai čia e, taip pat buvo kilusios diskusijos dėl rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo. E, taigi šią priemonę pasiektume abiejų tikslų - dėl Panama Papers dokumentų, dėl CumEx ir taip toliau. Jūs esate teisus. E, e, per krizę buvo padaryta didelė žala, o dabar bankai vėl įsivelia į tokius skandalus, jų reputacija prastėja. Ir uh, matot, kad stebėsinos institucijos pagrindinės rytis yra rizikos stebėsena. Šioj srity sukuriam didžiausią pridėtinę vertę ir stengiamės užtikrinti sistemų uh, bankų sistemų integralumą įvairiais lygmenimis. Aš įsipareigoju dirbti, jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą SMM. Turime dirbdami užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti. Reikia taikyti atsargumo priemonės, reikia dirbti su aukščiausia vadovybė, su darbuotojais. Taip pat jūs paminėjote skaidrumą. Aš suprantu, kad ECB ir SMM jau yra įsipareigoję e, vykdyti veiklą labai skaidriai ir tikriausiai visi pritarsite, kad e, visose Europos institucijose siekiame aukščiausio skaidrumo lygmens ir aš žinoma į, į, savo naujam vaidmenį taip pat stengsiuos e, siekti kuo didesnio skaidrumo dėl priemonių. Antrasis ramstis, mano galva, yra labai svarbus ir bankam, ir investuotojam, kad užtikrintų, kad mūsų tas mechanizmas veiktų. E, Danuta Hubner. Ačiū, Danuta Hubner. Ačiū, norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie ES valstybės narės, kurios e, neturi bendrosios valiutos, ar jos turėtų prisijungti prie bankų sąjungos, reikia jas skatinti tai daryti ar ne. Turbūt pamenate, 2014 metais Danijos centrinis bankas pateikė tokią pozityvę nuomonę, skatinamas vyriausybę prisijungti, kas būtų naudinga Danijai, bet pastaruoju metu vyriausybė atidėjo tai iki po rinkimų. O dabar Danskė banko pinigų plovimo E, skandalas vėlgi sukėlė tą diskusiją ir vėlgi Danijos vyriausybė galvoja apie galimybę prisijungti. Po to Bulgarija vasarą atsiuntė ECB ir Eurozonos e, finansų ministrams laišką prašydama ar skelbama savo ketinimą prašyti leidimo prisijungti prie bankų sąjungos. Taigi klausimas toks, ar bankų sąjungos narystė gali prisidėti prie tų sprend, problemų sprendimo, e, su kuriamis dar susiduria bankų sektorius Europoje? Nepaisant e, to, kad e, pinigų plovimo skandalas sukėlė bejonių dėl priežiūros eurozonoje. Ar tokia narystė būtų naudinga, ar ji sukeltų naujų problemų eurozonai ir jums atsirastų, tik tai jums daugiau darbo, na, šiek tiek trivializuoju tai, bet kokia jūs nuomonė, ar toms šalims yra kažkokios papildomos vertė, jeigu jos prisijungs prie bankų sąjungos prieš tapdamos eurozonos narėmis? Ačiū už klausimą. Pirmiausia, sprendimas dalyvauti bankų sąjungoje, tai yra valstybės narės sprendimas, jeigu yra neurozonos šalis. Jeigu jį pasirinktų tokią formą dalyvauti bankų sąjungoje. Todėl būtų netinkama jiems daryti spaudimą, tai yra jų sprendimas. Tuo pat metu noriu pasakyti, kad iš savo patirties galiu pasakyti, kad dažnai Dalyvavau tarpininkavimo procesuose tarp bankų sąjungos institucijų, SSM ir SRB, pavyzdžiui, ir nedalyvaujančių eurozonoje valstybių narių institucijomis. Svarbu turėti balansą, bet man susidaro įspūdis, Ir jeigu aš būčiau paskirtas į šį postą, mano pareiga būtų užtikrinti, kad būtų gerbiamas tas reikalingas balansas ir užtikrinti bendrus sprendimus ir bendros rinkos operacijas, kurie pakliūna į SSM atsakomybės ribas. Tuo pat metu visai kitas žaidimas, jeigu dalyvauji priimant sprendimus dėl bankų, kurie turi dominuojančią rinką tavo vidaus rinkoje. Aišku, tai tada pridėtinės vertės būtų ir Bulgarijos atveju yra pateiktas prašymas. Ir SSM ir ECB, žinoma, pritars ir stengsis atlikti savo užduotis, siekiant užtikrinti, kad e, sklandžiai Bulgarija galėtų prisijungti prie bankų sąjungos. Ačiū Jakob von Weizsäcker. Ačiū pirmininkė, ponė Andrija. Keletas trumpų klausimų. Pirmasis. <clears throat> Ar jums atrodo, kad e, vieno langelio pertvarkymo strategija yra vis dar patikima po breksito ir esant šiek tiek įtemptiems transatlantiniams santykiams? Toks pirmas klausimas. Antras klausimas. Ar atrodo jums, kad priežiūros e, savarankiškumas turėtų būti daugiau naudojamas tam, kad būtų galima padėti silpnesniems bankams sukurti didesnius priešciklinius e, buferius, e, skaitant ir taikant griežtesnius testus. Ir trečias klausimas, ar matote erdvės RegTech technologijos taikymui SSM e negu šiuo metu? Thank you. Uh, the, the, the single point of entry. Uh, SPE modelis, single point of entry modelis reikalauja visai nemažai koordinacijos tiek eksantė, rengiantis ir ekspost. Vykdant uh, pačią operaciją pertvarkymo, kad e, tas, e, ta operacija būtų veiksminga. Daugeliu atveju SPE yra susijęs su atvirų banko e, gelbėjimu, panaudojant akcininkų pinigus. Dėl to sistema yra trapesnė, nes nuostoliai gali būti eskaluojami į visas pusės, taikant pertvarkymo planus. Todėl reikia labai griežtų e, bendrų sprendimų dėl pertvarkymo planų. Manau, kad Brexitas ir transatlantiniai santykiai nėra turbūt svarbiausia problema, nes tam tikrų mastų <clears throat> Junktinė karalystė ko gero po kelių mėnesių taps trečiaja šalimi, o JAF jau yra trečioji šalis. Taigi aš manau, kad Jeigu IPU pasiūlymai bus priimti, o JAV jau turime užsienio bankų organizacijų sprendimus, taigi yra e, nuostatos, kurios reikalauja, kad vidaus bankai būtų pertvarkomi vidaus jurisdikcijoje. Dėl priežiūros nu, savarankiškumo, tiesą sakant, aš mis kalbėjote apie priešciklinius buferius, jie, mano nuomonė, turėtų būti mikroprudencinio priežiūros mechanizmo klausimas, o ne to makroprudencinės priežiūros aspektas. Bet jūs teisus, kartais um, reikia į mažus bankus pažvelgti kartais atidžiau, nes jie gali būti labai aktyvūs ciklinėje rinkoje, pavyzdžiui, būsto paskolų rinkoje, o tai gali būti svarbu. Tokių buferių e, sukūrimas mažesniuose bankuose gali pareikalauti tam tikros savarankiškos priežiūros panaudojimo. Neperskaitau savo paties rašto. Regtek. Manau, kad tai yra įdomi priemonė. Ir žinome, aš pasiaiškinsiu, ar įmanoma išnaudoti tą priemonę. Pavyzdžiui, EBOje bandome šią koncepciją panaudoti e, reikalavimui pažink savo klientą pinigų plovimos direktyvos e, rėmose. Aišku, kad tai yra didelė našta dokumentų tikrinimo ir taip toliau ir galbūt e, tą naštą galima būtų palengvinti regtek e, technologijos panaudojimu. Tai galėtų būti svarbus žingsnis ir tikrai turėtume pagalvoti apie tai, kokiuose srityse būtų galima ją panaudoti. E, pirmininkas, ačiū. Manau, kad baigiame pačiu laiku. Aišku, dar jeigu norėtumėte užduoti papildomą klausimą, galime galbūt tai leisti padaryti. Labai ačiū Jums už mm, vaisingą keitimąsi nuomonėmis. Baigiame šią klausimų dalį ir perėsime prie balsavimo. Ačiū. We, let's do two minutes suspension just to prepare the voting list, everything. Padarysime kelių minučių pertrauką, kad būtų parengti balsavimo sąrašai.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

Dear colleagues. Kolegos, pradėkime nuo pabandymo. Prašom pabandyti balsuoti. dabar galime baigti bandymą ir pirmas balsavimas yra pono Andrėja paskirimas Europos centrinio banko priežiūros valdybos pirmininku, ką tik įvyko klausimai, slaptas balsavimas, prašom balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 42 už, 1 prieš, 9 susilaiko. Sveikiname poną Andriją. Toliau. Antras balsavimas. Pranešimo projektas, kurį parengė Bernd Lukė dėl padengtų obligacijų. Pradedame nuo direktyvos, ar ne? A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. C kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį patikė socialistai ir demokratai. Pirmiausia, žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Be žodinio pakeitimo, kas už, prieš prieš susilaiko patvirtinta. D kompromisas. Atsiprašau, prašom. Atsiprašau. Aš manau, kad jeigu žodinis pakeitimas nepatvirtintas, tai trys pakeitimai e, nepakliūna į kompromisą būtent 146, 155 ir 158. Gal galite pasakyti numerius? 146. Šimtas septyniasdešimt penktas. Tai jis F kompromise. Šiuo atveju 146. So, yes, and he's asking seven. Socialistai prašo balsuoti atskirai dėl 146 pranešėjas. Atsiprašau, turiu paprieštarauti šiai nuomoniai. Socialistų pakeitimas buvo aptartas per šešėlinių pranešėjų darybas, jam nepritarė dauguma ir e, jis neįtrauktas į kompromisą, kaip sutarė frakcijos. Taigi jis, ta, ta prasme, į kompromisą pateko. Ponas Sant. Um, per šešėlinį pranešėjų posėdį buvo aiškiai sutarta, kad dėl jo reikia balsuoti, nes kompromisas jo neapima. Ir mes norime, norėjome dėl jo, kad būtų balsuojama atskirai. Sorry, honestly, Na, iš tikrųjų, Ne pirmą kartą frakcija prašo balsuoti dėl pakeitimo atskirai. Aš įtariu, kad bus ta pati dauguma, čia nėra didelės problemos. 146 kas už, kas prieš. Atmestas. D kompromisas kas už, prieš. Pritarta. E kompromisas už, prieš pritarta. F kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį teikia socialistai ir demokratai. Pirmiausia, žodinis pakeitimas kas už? Prieš. Patikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Balsuojame dėl kompromiso be žodinio pakeitimo ir po to 175 ir 178. Taigi F kompromisas be žodinio pakeitimo, kas už, prieš. Patikrinsime, prašom balsuoti. Nebaigiame balsuoti. Patvirtintas 26 už, 24 prieš. Dabar 175 Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Tikriname, prašom balsuoti. Vote is closed. Baigiame. Atmestas. 178. Kas už? Prieš. Manau, kad atmestas, nebent norite patikrinti. Gerai, toliau G kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, H kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, I kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, J kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, 259 pakeitimas už, prieš, Tikriname. Prašom balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Ką kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. L kompromisas su žodiniu pakeitimu. Dėl pirmiausia žodinis pakeitimas, kas už prieš Manau, kad atmesta, bet patikrinime prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas 25 prieš, 22 už. Toliau kompromisas be žodinio pakeitimo, kas už. Prieš susilaiko pritarta. M kompromisas už prieš susilaiko pritarta. N kompromisas už prieš susilaiko pritarta. O kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. P kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Q kompromisas už prieš susilaiko pritarta. R kompromisas už prieš susilaiko pritarta, S kompromisas už prieš susilaiko pritarta, T kompromisas už prieš susilaiko pritarta, U kompromisas už prieš susilaiko pritarta, V kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. 34 už, 16 prieš, vienas susilaikė, pritarta, sveikiname pranešėją. Ne, dar turime balsuoti dėl nerybų pradžios, remiantis pranešimu. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 33 už, 17 prieš. Taigi kvalifikuota dauguma yra. Toliau. Sveikinu. Toliau periname prie reglamento ir pirmiausiai balsuosim dėl penkto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Neatsiprašau, turbūt netas balsavimo sąrašas. Nagi, minutėlę lukterkite. Štai. Taigi, A kompromisas. Kas už, kas prieš. Kas už. Toliau. Prieš sulaikė patvirtinta. Kompromisas B. Už. Prieš sulaikė patvirtinta. Kompromisas D. Už. Prieš sulaikė patvirtinta. 37 pakeitimas. Už. Prieš sulaikė patvirtinta. Pakeitimas 15. Kas už prieš laikę. Gal pasitikrinkime dėl 15 balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 balsai prieš 20. Toliau balsavimas kartu dėl bloko. 10, 40. Kas už prieš sulaikė atmesta. Toliau 16 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Toliau antrasis pakeitimas už prieš. Sus... Patikrinkime antrąjį pakeitimą. Balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta 26 prieš 24. Toliau 17. Kas už? Prieš. APP už. Suslaikė. Patvirtinta. Toliau 18. Už. Prieš. Patikrinkime 18. Prasideda balsavimas. Daug visokių galimybių, daug derinių. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai trečiasis atsimtas, ketvirtasis už, prieš, slaikė, atmesta. Devynioliktasis už, prieš. Patikrinkime devynioliktai. Balsuojam. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo E, Balsuojama asmeniškai. Pradedam balsuoti, balsavimas stabdomas. 45 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Toliau balsavimas dėl darybų pradžios e, šito pančimo pagrindu e, balsuotas už. Toliau balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas 44 už, 6 prieš. Kągi, sveikinimai pranešėjai. Toliau periname prie Barbar Kapel pranešimo projekto dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos. Pradėsime nuo 20 pakeitimo. Palaukit sekundėlę. Tuo pasiruošę. Okay, sorry. Amendment 20 in favor. Atsiprašau, taigi 20 pakeitimas už prieš sulaikė atmestas, toliau 21 už prieš. Patikrinkime 21. Balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Atmesta. 22 už prieš. Patikrinkime 22. Prasideda balsavimas. Baigiame balsuoti. Lygus balsų paskirstimas, taigi atmesta 24-24 balsai. Balsuojam dėl originalaus teksto, kas už, kas prieš. Ir pasitikrinkime dėl originalaus teksto. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau kompromisas A. Kas už? Prieš susilaikė, patikrinkime, pradėm balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 28 prieš 17. Toliau periname prie kompromiso B. Čia turiu pasakyti, kad pranešė biuras informavo sekretariatą, kad 13 pastraipos turinys sako pirmininkas. Ne, ne, ne, atsiprašau, atsiprašau. Per daug įsigilinau į naujienas. Taigi, prašau savo du pakeitimus. 28-asis, kas už prieš susilaikė atmesta. 29-asis už prieš. Patikrinkime 29-ąjį, pradėm balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestam. Tai dabar jau kompromisas B, kaip jau pradėjau šnekėti. Pranešėjo biuras informavo, kad 13 paragrafo tekstas buvo per klaidą perkeltas į kompromisą B. Tiesą sakant, buvo siekiama 13 pastraipoje inta to pasiūlymo e, e, atspindėti be pačios formuluotės perkelimo. Kitaip sakant, turėkite omeny, kad INTA tekstas neįtrauktas į kompromisą, dėl to tekstas, kuris prasideda call center OIV, taking to account to, iki coordination of economic policy, šitas tekstas turėtų būti išmestas. Tiek pranešė. Pranešė biuras ir po to patikslimą dėl kompromiso B. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime kompromisą B. Balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 32 balsai prieš 19, taigi dabar periname prie 37 pakeitimo. Ne. 35, bet aš perskaičiau, kad atsimtas. Tai aš teisus. Atsimtas. Taigi 37, kas už prieš sulaikė atmestą. Toliau 38 irgi atsimtas. Taigi periname prie originalaus teksto. Originalus Tekstas ketvirtoji pastraipa, kas už, kas prieš. Patikrinkime tą originalų tekstą. Pradedam balsuoti. Stabdomas balsavimas. Patvirtinta. Toliau 39 ir rimta pakeitimai, jie buvo identiški, kas už, kas prieš susilaikė atmestą. Toliau 7 pastraipa inta, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 41 už, prieš sulaikė atmestą. Toliau 43 už, prieš susilaikė patvirtinta. Taigi šitos dalykus išnagrinėjome. Norite, norite 43 patikrinti? Gerai. 43 balsuojame, patikrinkime vadinį balsavimą. Almar. Sveiki atvykę. Taigi balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28 prieš 23 balsai. Taigi dabar prie 45 periname. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad ta pati balsų dauguma, bet kadangi atrodo balsai paskirsta gana panašiai, taigi balsuokime dar kartą elektroniškai. Pradedame. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 46 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 49 kas už. Prieš. Nematau žaliųjų. Patikrinkite. 49. Balsuojam. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Toliau 50. Kas už? Prieš. Patikrinkime ir 50. Tai pradedam balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 51. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Toliau 53. Už prieš. Susilaikė patvirtinta. 56. Už prieš, susilaikė atmesta, 57 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau e, antroji antrašinė dalis, originus tekstas patvirtinta, 58 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 59 už, prieš, susilaikė atmesta, originalus tekstas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 60, kas už, prieš, patikrinkime 60, balsuojam. Labai naujas politinių frakcijų derinys. Šį kartą čia prieš akis. Balsavimas stabdomas, atmesta 26 prieš 21. Kompromisas C už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Taigi dabar persime prie biudžeto 14. Kas už, kas prieš sulaikė patvirtinta. Biudžetas, biudžeto 16, atrodo, 16 pastraipa. Kas už, prieš sulaikė patvirtinta. 63. Kas už, kas prieš sulaikė atmesta. 65. E, kas už, prieš atmesta. 66. Už. Patikinkime 66. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 67 už. Prieš sulaikė atmesta. 85 už. Prieš sulaikė patvirtinta. 70 už. Prieš sulaikė patvirtinta. 71 už. Prieš sulaikė patvirtinta. 72 už. EPP dėl 72 prieš sulaikė atmestą. Man atrodo, kad jums taip patiko palandimus e, pakeitimas, kad vos net balsavote šį. 703 už prieš sulaikė atmestą, 706 už prieš susilaikė atmestą, 78 už prieš sulaikė atmestą, 79 už prieš sulaikė priimta, 80 už prieš laikė atmestą, 81 už prieš laikė atmestą, 82 už prieš laikė atmestą. Originalus tekstas, kitoji e, dalis, už prieš patikrinkime, prasideda balsavimas. Balsavimas stabdomas, patvirtinta. 83 už prieš, sulaikė, atmesta. Originalus tekstas 8 pastraipa, už, prieš, susilaikė. Daugelio frakcijų ranko nemačiau, taigi prabalsuokime 8 pastraipą, originalus tekstas, man atrodo, priemėme, bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Pakelkite rankas aukščiau, kad matytųsi. 85. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 86. 7. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. Originalus tekstas, patašinė dalis 5, už prieš susilaikė. Patvirtinta 88, kas už prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas 9 pastraipa, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta 89 už prieš sulaikę, patvirtinta. 91 už, prieš. Patikrinkime 91. Balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 26 balsai už, 24 prieš. Toliau 92, kas už, prieš susilaikė atmesta, originalus tekstas, 10 pastraipa, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 93 už prieš. Balsuokime, pradėm balsavimą dėl 93. Balsavimas stabdomas, vėl lygiosios, taigi atmetame. 94 už prieš susilaikė Pasitikrinkime dėl 94-ojo, balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta. 29 balsai prieš 22. H kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Biudžetas 8 pastraipa už prieš susilaikę atmestą. Biudžeto 9 pataisa už prieš Patikrinkime 19. 19, atsiprašau, pataisa. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Pirmasis, antrasis. Pirmasis 02. E, už prieš laikė. Patvirtinta. 103. Kas už? Prieš. Patikrinkime 103. E, balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Atmesta. 104 už prieš sulaikė atmesta. 105 už prieš sulaikė atmesta. 106 už prieš sulaikė atmesta. Originalus tekstas, brandašinė dalis šeš, už prieš um, patvirtinta. 107 už prieš sulaikė atmesta. 108 už prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas 11 papas rypį, e, už prieš susilaikė patvirtinta. E, 109 e, atmestas, 110 už prieš. Patikrinkime 110, balsavimas prasideda. 110. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 24 balsai prieš 19, toliau 111 už prieš susilaikė atmesta, 112 e, už prieš. Man atrodo atmesta, bet patikrinkime 112, pradėme balsuoti. Balsavimas stabdomas. Atmestas. Originalus tekstas, 12 pastraipa už prieš susilaikė. Kelkite rankas, nematau. Patikrinkime. Balsuojam elektroniškai. Socialistai balsuoja prieš, taip. Balsavimas stabdomas. Priimta. 114. Kas už? Prieš sulaikė atmesta. 115. Už. Prieš sulaikė patvirtinta. 100. Ne, kompromisas D. Kas už? prieš, laikė patvirtinta. 120 pakeitimas, kas už, prieš, laikė atmesta. 121, kas už prieš sulaikė atmesta, originus tekstas už prieš sulaikė patvirtinta, kompromisas F už prieš sulaikė patvirtinta, 124 už prieš sulaikė atmesta, 125 už prieš E, Slaikė atmesta. 132. Kas už? Patikrinkime. Pradėm balsavimą. Balsavimas stabdomas. Lygiosios 25-25 balsai. Taigi atmetame 133, kas už prieš sulaikė atmestą, 134 vien už prieš sulaikė atmestą, 144 už prieš sulaikė atmestą, 146 už prieš sulaikė atmestą, 147 už prieš sulaikė atmestą, 151 už prieš sulaikė atmestą, 154 už prieš sulaikė atmesta, kompromisas e, e, patvirtinta, inta, paragrafas 3 už prieš sulaikę, e, patvirtinta, penktoji pastraipa už prieš, patikrinkime, inta, penktoji pastraipa, balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Atmesta vieno balso dauguma. 24 prieš 23, inta paragrafas 8, už patikrinkime, balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta 30 prieš 19. Inta 11 už prieš Patikrinkime Inta 11, balsuojam. Balsavimas baigtas. Lygiosios 26 ir 26 taigi atmesta. Toliau biudžetas 15 pastraipa, na, keista struktūra. Už prieš sulaikė patvirtinta biudžeto 24, kas už prieš sulaikė patvirtinta, kompromisas į už prieš sulaikė patvirtinta, biudžeto paragrafas 2 už prieš e, slaikę patvirtinta, kompromisas e, G už prieš slaikę patvirtinta, 158, kas už prieš slaikę patikrinkime 158, balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23 prieš 28, 159 už prieš, laikė, atmesta. Originalus tekstas, paragrafas 17, už prieš, laikė, patvirtinta. Biudžeto 10 pastraipa už prieš sulaikė patvirtinta, biudžeto 11 už prieš susilaikė patvirtinta, penktasis pakeitimas už prieš susilaikėm atmesta. Originalus tekstas e, preambulės punktas A. E, Šeštasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. E, B preambulė už prieš susilaikė patvirtinta. Šio, e, septintasis pakeitimas už prieš. Patikrinkime septintąjį pakeitimą. Pasavimas prasideda. Ir be kito ko noriu pasveikinti šio ir daugelį kitų pakeitimų autorių, kaip Belgijos gynybos ministra naujai tapusi. Sveikinimai, balsavimas stabdomas. Aš jaučiuosi saugiau. Balsavimas stabdomas. 9 balsai prieš, taigi atmetame. Perėmėme prie originalaus teksto, paragrafas B rodos teisingai. Pagelbėkite man, nes Aš jau pasimečiau. Turime dėl aštuntojo balsuoti. Gerai. Aštuntasis kas už? Prieš laikė patvirtinta. Devintasis už. Prieš laikė patvirtinta. Dešimtasis už. Prieš laikė e, patvirtinta. Vienuoliktasis už. Prieš laikė patvirtinta. E, e, kai tik tai pasakiau, kad tas žmogus tapo ginkluotas, staiga visi pakeitimai <laughs> tapo primtini. Diltas pakeitimas už, prieš. Patikrinkime, pradam balsuoti. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Originalus tekstas, preambulės C punktas, už, prieš, patikrinkime, balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas patvirtinta originalus tekstas, D preambulė, už prieš susilaikėm patvirtinta. Ir tada E punktelis už prieš susilaikę. Patvirtinta 13 pakeitimas už prieš. Patikrinkime 13. Pradedam balsuoti. 13. Pakeitimas balsavimas stabdomas. Atmesta 28 prieš 24. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta, 15 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 16 už, prieš, susilaikė atmesta, 17 už, prieš, susilaikė atmesta, 18 už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau Atsiprašau, norite blokų balsuoti dėl nuo 1 iki 9? Gerai. E, citatos nuo 1 iki 9 už prieš laikė patvirtinta. E, toliau pirmasis pakeitimas už prieš. Patikrinkime. Balsavimas prasideda. Balsavimas stabdomas. Atmesta vieno balso dauguma. Originalus tekstas Dešimtoji citata. Kas už, prieš, sulaikė. Turiu patikrinti, atleiskit. Stabdo balsavimą. Patvirtinta. Atsiprašau. Taigi, antrasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis už prieš sulaikę atmestą. Toliau dabar dėl vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas stabdomas. Balsavimas stabdomas 24 už, 9 prieš, 9 sulaikė. Sveikinimai pranešėjai. Uh, Perinkim prie Ivanos Maletič nuomonės dėl bendros Europos regioninės plėtros fondo reglamento. 20 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta 21 už, prieš susilaikė atmesta 22 už, prieš susilaikė atmesta 23 už, prieš susilaikė reiškia tikrinam dėl 23. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 24 už, prieš susilaikė. Atmesta 25 už, prieš susilaikė. 20... 25 tikrinam, balsavimą pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta 28 prieš 24, 26 už, prieš susilaikė. Atmestas 27 už, prieš susilaikė. Atmesta 28 už, prieš susilaikė. Priimta 29 už, prieš susilaikė, atmesta 30, už, prieš susilaikė, atmesta 31, už, prieš susilaikė atmesta, 32 už prieš susilaikė priimta, 33 už prieš susilaikė priimta, per nešėjo pakeitimas, 5 už prieš susilaikė priimta. 34 už, prieš susilaikė priimta. 6 už, prieš susilaikė. Patikrinkim elektroniškai. Atrodo, kad priimtas, bet pasitikrinkim. Balsuot baigiame. Priimta. 35 už, prieš, susilaikė. Atmesta 36 už, prieš, susilaikė. Atmestas 37 už, prieš, susilaikė priimta 38 už, prieš susilaikė, priimta 39 už, prieš susilaikė, atmesta 40 ir 41 kartų už, prieš susilaikė, tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 29 prieš 22. 42 už. 3 pakeitimai buvo dėl tų trijų balsavimų. 7 už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaiko. Tikrinkim elektroniškai dėl 43. Balsuoti baigiame atmesta. 44 už, prieš, susitikrinam elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 45 ir 46 kartu, kas už, prieš, Tikriname elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 28 prieš 23. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 47 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atkrinta 47, atsiprašau. 48, kas už, prieš tikrinam elektroniškai 48. Balsuoti baigiam. Atmesta. 28 prieš 23. Devintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 4, 50 už. Prieš Patikrinkim 50 pakeitimą. Balsuoti pradedam. Balsuot baigiam. Atmesta. 27 prieš 24. Dešimtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 53 e, atkrinta, 54 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš susilaikė. Socialdemokratai už ar prieš. Pasitikrinkim 55. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta 56 už prieš susilaikė. Atmesta 56. 58 už, prieš susilaikė atmesta. 60 už, prieš susilaikė atmesta. 11 už, prieš susilaikė atmesta. O gal norit pasitikrinti? Tai pasitikrinkim. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šešdešimt pirmas, kas už, prieš, su, tikrinkim elektroniškai dėl šešdešimt pirmo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 26 prieš 24. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ta pačia dauguma kaip anksčiau. 64 už. Prieš. Susilaikė. 63 atmestas. Pasitikrinkim 64 žodinis pakeitimas. Tikrinkimės elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 24 prieš 22. 66. Kas už? kas prieš susilaiko. Tikrinkime elektroniškai 66 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmestas 28 prieš 22. Atsimta, atsimta. 71. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 12. Už prieš susilaikė priimta. 13. Už prieš susilaikė priimta. 75. Už prieš susilaiko. Nematau ECR. ECR atmesta. 76 už, prieš, susilaikė, atmesta. 77 už, prieš susilaikė atmestas. 78 už prieš susilaikė atmestas. 79 už prieš susilaikė atmesta. 80 už prieš susilaikė atmesta. 81 už prieš susilaikė atmesta. 82 už prieš susilaikė atmesta. 83 už prieš susilaikė atmesta, 84 už, prieš susilaikė, priimta, 85 už, prieš EPP, 85 dėl už ar prieš. Tikrinkime elektroniškai, 85. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25 prieš 22. 86 už, prieš, susilaiko, atmesta. 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. 88 už, prieš, susilaiko, priimta. 89 už, prieš, susilaiko, atmesta. 90 už, prieš, susilaiko, atmesta. 91 už, prieš, susilaiko atmesta 92 už, prieš susilaiko atmesta 93 už, prieš susilaiko atmesta 94 už, prieš susilaiko atmesta 95 už, prieš susilaiko atmesta 96 už, prieš susilaiko atmesta 97 už, prieš susilaiko atmesta 98 už, prieš susilaiko atmesta 99 už, prieš susilaiko atmesta, šimtasis už, prieš susilaiko atmesta, šimtas vienas už, prieš susilaiko atmesta, šimtas du už, prieš susilaiko atmesta, šimtas trys už, prieš susilaiko atmesta, priimta šimtas ketvirtas už, prieš susilaiko atmesta, šimtas penktas už, prieš susilaiko priimta šimtas šeštas už, prieš susilaiko atmesta 107 už, prieš susilaiko atmesta 108 už, prieš susilaiko priimta 109 už. Šimtas devintas už, prieš susilaiko. Šimtas devintas atkrinta, taip, teisybė. Šimtas dešimtas už, prieš susilaiko. Tikrinkime 110. Balsuoti baigiame. Atmesta. 111 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 112 už, prieš, susilaiko. Priimta. 113 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 114 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 115 už, prieš, susilaiko priimtas 116 už, prieš susilaiko atmestas 117 už, 118 už, prieš susilaiko atmesta, 119 už, prieš susilaiko atmesta, 120 už, prieš susilaiko atmesta, 121 už, prieš Alde, jūs už ar prieš? Atmesta. 122 už, prieš susilaiko atmesta atmesta. 1, 2, 3 už, prieš, susilaiko, atmesta. 124 už, prieš, susilaiko. Tikrinkime elektroniškai. 124. Balsuoti baigiame. Atmesta. 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. 125 ir 6 kartų už, prieš susilaiko priimta, 128 už, prieš susilaiko atmesta, 130 už, prieš susilaiko priimta, 131 už, prieš susilaiko atmesta, 132 už, prieš susilaiko priimta, 133 už, prieš susilaiko atmesta, 134 už, prieš susilaiko priimta atmesta 135 ir 6 už, prieš susilaiko priimta, 137 už, prieš susilaiko atmesta, 138 už, prieš susilaiko priimta, 139 už, prieš susilaiko. Alde jūs prieš, atmestas, šimtas, pirmasis už, prieš susilaiko, atmesta du už, prieš E, tikrinkim antrąjį pakeitimą. Balsuoti pradedu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias už, prieš, Alde. Jūs už, prieš, e, rodykit rankas, prašau. Atmesta. Ketvirtas už, prieš susilaiko, priimta. Penktas už, prieš susilaiko. Atmestas. Pirmas už, prieš susilaiko priimtas. Šeštas už prieš susilaiko priimtas. Septintas už prieš susilaiko atmesta. Antras už prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. Devintas už prieš susilaiko priimta, 10 už, prieš susilaiko atmesta, 11 už, prieš susilaiko atmesta, 12 už, prieš susilaiko susilaiko atmesta, 14 už, prieš susilaiko priimta, 15 už, prieš susilaiko priimta, 3 už, prieš susilaiko priimta, 4 už, prieš sus... pasitikrinkim dėl ketvirto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vieno balso dauguma. 16 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 18 už, prieš susilaiko atmesta. 19 už, prieš susilaiko atmesta. Priedai 140 už, prieš susilaiko atmesta, 141 už, prieš susilaiko atmesta, 142 už, prieš susilaiko atmesta. Balsuojam vardiniu balsavimu dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuoti baigiame. 28 prieš, 20, 28 už, 24 prieš, tekstas priimtas, sveikinam pranešėją. Dar yra uh, kitas Ivanos Maletič uh, pranešimas diskusijų dėl rotos atvejus. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, B kompromisas už, prieš susilaikė priimta. BA kompromisas už prieš susilaikė priimta, C kompromisas už prieš susilaikė priimta, D kompromisas už prieš susilaikė priimta, E kompromisas už prieš susilaikė priimta, F kompromisas už prieš susilaikė priimta, G už prieš susilaikė priimta, H už prieš susilaikė priimta. Dėl e, viso teksto balsuokime su pakeitimais. Balsuoti baigiame. 40 už, 7 prieš, 3 susilaikė, sveikinam pranešėją. Taigi, posėdį galime baigti, kitas mūsų posėdis vyks rytoj, bus ekon FEM bendras posėdis nuo 9 iki 9.30 ir pradėsime lygiai 9 ryto, tad nevėluokite. Visada pradedam laiku, tai čia net nereikėjo to sakyti. Nes e, e priešingų atveju persidengs mūsų posėdį su TAX 3 komiteto posėdį. Pirmadienį, lapkričio 26 ir 27 antradienį susitinkam. Ačiū, posėdį baigiam.